prisimėte. Taip pat turime ilgą pranešimą apie nelidimų nepilnamečių situaciją. Buvo patvirtinta rezoliucija, ją parengė Libė komitetas. Ten aiškiai sakoma, kad kuomet reikia, kai sudarama su nelimais e, nepilnamečiais, vaikų apsaugos klausimai ir vaiko interesai turėtų būti svarbiausi visose veiksmuose valstybės, e, valstybės narėse, ne imigracijos politika. Tokių pavyzdžių yra daug ES, kuomet tokių principų nesilaikoma. E, dėl rezoliucijos skubos tvarka buvo patvirtintos rezoliucijos Demokratinės Kongo Respublikos. Mes nerima kelia smurto eskalavimas rytuose šios šalies ir mes atkreipiame dėmesį į didžiulius žmogaus teisų pažeidimus įskaitant e, smurtą lyties pagrindų ir vaikų panaudojimą armijoje. Toliau rezoliucija dėl Centrinės Afrikos Respublikos, kuri per daug nepakliūna į žiniasklaidos dėmesį, o situacija iš tikrųjų yra desperatiška, atrodo, kad visiškai e, yra žlugus teisės saugos sistema ir vyriausybė nedaro to, ką turėtų daryti. 650 tūkstančių vaikų negali eiti į mokyklą ir e, reikalinga didžiulė humanitarnė pagalba dėl daug žmonių perkeltų šalies viduje. Taip pat patvirtino rezoliuciją dėl Bahreino, kur mes raginame valdžią baigti bet kokius represijos aktus, paleisti visus sąžinės kalinius ir e, gerbti gerbti nepilnamečių nusikaltėlių teisės. Šią savaitę buvo pateiktos nominacijos Sakarovo premijai gauti. Yra pateiktos septynios nominacijos, jas pateikė atskiri parlamento nariai ar politinės frakcijos. Tai yra Rejo Talemų ir Eskinder Nega, du įkalinti žurnalistai Etijopijoje, kurie apkaltinti pagal antiteroristinę proklamaciją. Taip pat Alesas Beleckis, Eduardas Lobau ir Mikolas Tatkevič, visų Baltarusijos politinių kalinių vardų. Taip pat Mikhailas Khodorkovskis, e, Rusijos politinis kalinys, kuris jau kali dešimt metų Rusijoje. Edvardas Snowdenas, amerikietis kompiuterių specialistas ir buvęs CŽV NSA darbuotojas, kuris paskelbė slaptą informaciją apie masinis sekimo programas panaudojant komunikacijos technologijas. Taip pat e, vyru, stovinčių žmonių protestai Turkijoje. Taip pat e, CŽV laisvės, e, tai yra CNN laisvės projektas ir galiausiai Malala Yousafzai, tai yra 16 metų mergina iš Pakistano, kuri E, išgyveno po pasikesinimo jos gyvybę talibano rankomis ir <clears throat> manau, kad kiekvienas iš šių kandidatų nusipelno premijos, tačiau mums reikia priimti sprendimą. Todėl mums mes balsuosime dėl trijų kandidatų, kandidatų e, rugsėjo 30 dieną, o po to pirmininkų suiga e, spręs dėl laimėtojo spalio 10 dieną. Kiti dalykai. Turiu papasakoti apie rinkimus Zimbabvėje. E, Liepos 31 dieną. Čia tik tai galiu pasakyti, ką ponia Ešton, vyriausiai galiotinė, yra pasakiusi rūpiučio 21 dieną, būtent, kad Europos Sąjunga sąjungai nerima kelia e, pažeidimai ir pranešimai apie menką dalyvavimą, taip pat silpnas vietas rinkimų procese ir skaidrumo trūkumą pamatę po to, kas vyko po paskutinių rinkimų Zimbabvėje, mes nutraukėm, įtrauk, norėjome įtraukti šį klausimą į mūsų komiteto darbo atvarkę. Tačiau, kadangi smurto daug nebuvo, mes to atsisakėme. Taip pat e, susitikę su Afrikos sąjunga Adės Abeboje, tuomet e, taikos ir saugumo, su, su taikos ir saugumo komisaru, kalbėjomės ir apie Zimbabvės rinkimus. Ir jis sakė, kad Mugabės partija e, yra remiama kaime. Ir jis sakė, kad sankcijos prisidėjo prie ekonominės situacijos blogėjimo šalyje. O to tarp Mugabei pavyko e, sustiprinti prieš vakarus nukreiptą kampaniją. Pažiūrėsime, ar e, neteks grįžti prie Zimbabvės klausimo vėliau šiemet. Turkijoje e, pasireiškė policijos smurtas, susidūrimai su protestuotojais įvairiuose Turkijos miestuose ir vienas protestuotojų žuvo Ankaroje, dėl ko vėl padidėjo susidūrimai. Mes pareikalavome, kad būtų ištirti šie incidentai ir Turkijos e, valdžia turėtų imtis patikimų priemonių, kad būtų galima naudoti atskaitingesnę policijos ir teisės, teisės saugos sistemą. Ir šiandien e, girdėjome, kad prezidentas Erdoganas pasamdė 6000 žmonių, kad jie per Twitterį ir Facebooką e, reikštų vyriausybės nuomonę tam tikrais klausimais. Sustikau su Mianmaro ambasadoriu e, ir aptarėme situaciją Rakaino valstijoje jis išdėstė, kiek jie nuėjo toli perkeldami pabėgėlius į saugesnės stovyklas. Tačiau jis sakė, jog vyriausybė mano, kad geriau musulmonus ir kitas budistų bendruomenės e, laikyti atskirai, kad nebūtų susidūrimų. Atrodo, ši priemonė kol kas veikia, bet ji nėra politinio sprendimo pakaitalas. Taip pat ambasadoriui priminiau, kad e, neapykantos pasisakymai prieš musulmonus turi būti užbaigti, reikia viešai vyriausybės e, tai sukritikuoti, vyriausybei tai sukritikuoti. Na ir kitą savaitę mes sustiksime su dešimčia Birmos parlamentarų, kurie lankysis Briuselėje ir aš su jais sustiksiu. Būtų gerai, jeigu ir jūs tą progą dalyvautumėte tame posėdėje. Europos Sąjungos ir Minamaro užduoties grupė susirinks, susirinks lapkričio mėnesį ir ko gero bus e, paskelbta apie Europos Sąjungos vystimosi paketą. Taip pat susitikau su e, Junktinių valstybių ambasada Strasbūre mes aptarėme tai, kad Junktinės valstijos neturėjo, ne, tai, kad jos neremia tarptinio baudžiamojo teismo, aptarėme ir nepilotuojamų e, lėktuvų naudojame. Labai įdomu, kaip, kaip palyginti žmogaus teisų politiką, kurią jie vykdo e, ji yra Junktinės valstijose labai atvira, o mes parlamente negalime netgi nagrinėti ES valstybių narių strateginių dokumentų. Taip pat sustikau su Japonijos teisingumo ministru, nes ponas e, Hakadama Ivau yra, jo sveikata yra labai prastos būklės, o jis nuo 68 metų laukia mirties bausmės įvykdymo. Aš laukiu atsakymą į mano laišką ministrui. Taip pat gavau peticijų komiteto ponios Madzonį laišką dėl žmogaus teisų, pabėgėlių žmogaus teisų padėties Europoje. Aš jai atsakiau, sakydama, kad mūsų komitetas atsidavęs yra žmogaus teisų apsaugai, tame tarpe migrantų ir pabėgėlių Europos Sąjungoje. Ir mes čia analizuojame tuos klausimus, kai deramės dėl e, susitarimų su trečiosiomis šalimis. Tiek mano pranešimo, atrodo, turiu dar vieną. Ne? Taigi, dabar keitimasis nuomonėmis dėl prievartinio darbo Uzbekistane, kad tinkamai ši diskusija įvyktų. Kai kurie vertėjai turi perprogramuoti savo pultus. Atrodo, kad yra problemų su bulgarų kalba. Aš nematau ne vieno parlamentarų, kurie klausytųsi vertimo į bulgarų kalbą. So, uh, both Madame Flor and Madame Kilnielsen are pressured by time, but it seems because of the switch from this language into the other, the whole inter... Atrodo, kad dėl perimo iš vienos kalbos į kitą mm, uh, reikia perkrauti vertimo sistemą. E, tai turėtų užtrukti 30 sekundžių. Atrodo, pakankamai ilgai kalbėjau, gal duotumėte man ženklą, kai sistema bus parengta. So, is it okay when I, if I continue? No. Ar galiu tęsti? Dar ne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 So, thank you. I, uh, now we have an exchange of views on fossil. Ačiū. Dabar keisimės nuomonėmis apie priverčiamąjį darbą. Perėsiu prie e, įžangos norėčiau pristatyti ponę Patriciją Flor, ji yra ES specialioji įgaliotinė Centriniai Azijai. Na, į tą darbą atlieka nuo 12 metų. Jos įgaliojimai yra skatinti gerus santykius tarp ES ir Centrinės Azijos valstybių, kad būtų stiprinamas stabilumas, bendradarbiavimas, demokratija ir žmogaus teisų laikymasis regione. Tad, aišku, jūs turite išsame informaciją apie tai. Ir taip pat e, pas mus yra atvykusi Klara Skrivankova iš e, jungtinėje karalystėje esančios organizacijos Anti-Slavery International, tai yra seniausia organizacija žmogaus e, teisų ir vienintelė jungtinės karvysės labdaros organizacija užsiemanti e, šio laikinę vergovę. Turbūt geriausia būtų pradėti nuo jūsų, gerbiamą Patricija Flo, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog e, džiaug, džiaugiuosi galėdama pas jūs atvykti, kad galėčiau apžvelgti e, e tai kokia dabar yra padėtis su priverčiamų vaikų darbos Uzbekistane. Uh, E, žinoma, vaiko teisų gynyba yra dalis ES žmogaus teisų politikos ir mes esam tvirtai įsitikinę, kad vaikai neturėtų dirbti apskritai jokio darbo, e, kuris yra pavojingas, trukdo jiems mokytis arba e, daro žalos jų sveikatai, doroviai, socialiniai raidai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vaiko darbo panaikinimas yra tarptautinis įsipareigojimas e, pagal tarptautinės sutartis ir konvencijas, kaip, pavyzdžiui, vaiko teisų konvencija, taip pat pagal TDO konvencijas ir Uzbekistanas yra prisijungęs prie šitų konvencijų, kaip tik tai todėl Uzbekistanas ir turi vykdyti savo teisinius įsipareigojimus šio klausimo. Kokia padėtis? yra ES centrinės Azijos strategija ir partnerystė yra. Na, taip pat 2007 ir dar kartą atnaujinta 2012 metais mes vykdome žmogaus teisų dialogą, techninį bendradarbiavimą su visomis valstybėmis Centrinėje Azijoje. Ir kaip tik tai todėl per pastarosius metus ES intensyviai diskutavo su Uzbekistanu priverčiamojo darbo, vaikų darbo klausimą, taip pat ir kitus uh, žmogaus teisų klausimus, norėčiau e, pasakyti, kad visą tą laiką nuo septintųjų, po to, kai buvo panaikintos sankcijos Uzbekistanui, stebime tai, jog Uzbekistanas vis labiau atsiveria diskusijom apie bendrą žmogaus teisų padėtį šalyje. Iš ES pusės, pusės taip pat glaužiai bendradarbiavame su e, TDO tokiais klausimais kaip e, vaikų darbas. Žinoma, labai daug nevyriausybinio organizacijų per pastarosius metus skiria daug dėmesio šiam kūrinčiam klausimui ir atkreipia dėmesį į vaiko teisų pažeidimus Uzbekistane. Mano supratimu, Tai būtent bendros ES e, pastangos, skaitant Europos parlamentą, kuris stebi šitą klausimą, e, nevyriausybinio organizacijų bendruomenės e, aktyvus dalyvavimas ir koordinuojamos pastangos EVT ir, ir komisijos kaip, kaip tik tai tai ir davė tam tikrų vaisių. Ir šiandien norėčiau pasakyti, kad uh, daromas spaudimas pasiteisino ir dar ir todėl, kad tuo, tuo pat metu tai buvo siejama su aktyviu dalyvavimu. Kaip vertinčiau poslinkius šio klausimo srityje per pastarosius metus matėme tam tikrą e, sradišką e, pažangą, panaikinant vaikų darbą. Tai prasidėjo nuo kelių regionų Uzbekistane, tačiau pernai uh, stebėjome, jog viso šalies mastu buvo dedamos pastangos. Ir tai apriepia tik tai vaikus iki 16 metų amžiaus, tačiau. Uh, Gali būti, kad vyriaus, dėl vyriausybės e, pastangų e, tai palėtė kur kas mač, mažiau vaikus iki 15 metų amžiaus. E, tai pastebėjo ir UNICEF'as ir kai kurios kitos organizacijos stebinčios tendencijas. Dalyvavo ir TDO ir mūsų supratimu visi vaikai iki 18 metų privalo nedirbti tokio, tokio darbo Tai būtina yra. Um, šią vasarą pastebėjome pažangą dėrybose tarp Dodoros Pakistano dėl stebėjimo misijos per um, medvilnės derlius nuėmimo sezoną. Pirmą kartą abi pusės galėjo susitarti dėl sąlygų, dėl terminų, kad dabar TDO stebėjimo misija galėtų uh, vykti, stebėti vaikų darbą dėlios nuėmimo metu. Uh, Stebėsena bus vykdoma pagal metodologiją numatytą tarptautinėje programoje dėl vaikų darbo panaikinimo metodologija ir klausimynai buvo suderinti tada ir Uzbekistano. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, metodologija numato e, principus neribotos prieigos e, stebėtojams, numatyti nes, nepaskelbti e, vizitai, taip pat patikinimas, kad nei, nei vienas nei prie nei vieno e, asmens, e, su kuriuo bus kalbamas, nebus priekabiaujama. Ir TDO tokią metodologiją taiko visame pasaulyje, taigi TDO e, laikosi standartų, kurios taiko visom šalim, kurios yra prisijungusios prie atitinkamų konvencijų. Stebėsena prasidės greitai, tęsės iki dėliaus namimų pabaigos, tai bus palio pabaigoj. Mano paskutinė turima informacija, tada stebėtojai jau atvyko į Uzbekistaną. Na, o kalbant apie ES, norėčiau pasveikinti žing, svarbų žingsnį tinkamą linkmę, tai svarbus poslinkis, tačiau žinoma, tuo viskas nesibaigia, dabar prasideda tik tai nuolatinis stebėsinos procesas kuris bus labai svarbus tam, kad būtų galima likviduoti tokią praktiką Uzbekistane. Turime pripažinti, kad vaikų darbas medvilnės laikuose tai yra labai senas reiškinys E, giliai įsitvirtinęs Uzbekistane, todėl tai reikia spręsti vidutiniu laikotarpiu, bendradarbiaujant Doiro Uzbekistanui. Žinoma, turi tęstis dialogas ir tarp ES ir Uzbekistano. Suprantame, kad TDO ir Uzbekistano susitarimas apima ir tai, kad TDO ir toliau dalyvaus, mokės stebėtojus, E, didins visuomenės informatumą apie vaikų darbą, taip pat didins nacionalinių veikėjų gebėjimus, siekiant likviduoti šitą praktiką. Mes toliau aktyviai dirbsime šio klausimu su TDO ir raginame Uzbekistaną laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal atitinkamas konvencijas. Žinoma, visi laukiame to, kokie bus rezultatai šiuo metinio stebėjimo, lauksime tada misijos išvadų ir, žinoma, tolesni žingsniai turės būti grindžiami misijos rezultatais. Kalbant apie ateitį, norėčiau pasakyti, kad ir toliau bus būtina vykdyti sisteminės e, reformas ir ekonomikos ir žemės ūkio srityje Uzbekistane. Tai turėtų apimti žemės ūkio liberalizavimą, įskaitant medvilnę sektorių, tai turėtų apimti ūkio įvairinimą, darbo sąlygų gerinimą Norėčiau pasakyti, jo kalbant apie mūsų santykius su Uzbekistanu, matau teigiamą postumi ir tai mums leis konstruktyviai bendradarbiauti su Uzbekistanu, sprendžiant kitas su žmogaus teisėms susijusias problemas, kurių yra daug. Dėkui. Adams. Dėkujame poniai Flor, o dabar išklausysime ponios Kryvankovos, tarptautinės kovos vergovė organizacijos atstovės. Dėkui dėkojame. Norėčiau dabar pristatyti, kokia yra padėtis medvilnės sektorija Uzbekistane. Aš esu tos e, nevyriausybinės kompanijos narė, kuriai dalyvauja tiek e, nevyriausybinės organizacijos, tiek kitos e, Uzbekistano sektoriaus atstovais. Dabar labai svarbu, kad Uzbekistano nukentėjusių balsas būtų išgirstas, ypač, kad, kadangi jie negali savo balso padaryti girdimo individualiai. Uzbekistane kiekvienais metais nuolat įdarbinama tūkstančiai milijonai gyventojų net ir dešimties metų vaikai yra verčiami dirbti, grasinant juos išmesti iš mokyklos. Mokytojai, daktarai ir slaugės taip pat e, gauna grasinimų e, netekti darbo, jeigu nedirbs. Ir valdžia nuolat graso visus, kurie atsisako e, dirbti priverčiamosius darbus. Dabar verbuojami nepilnamečiai, studentai ir net viešo sektoriaus darbuotojai, įtraukiant ir mokytojus, gydytojus ir kitus asmenys. Ir valdžia informuoja, kad tie, kurie atsisakys savanoriškai dirbti, medvilnės, nurenkat medvilnės derlių, bus baudžiami valdžia net nusprendė įtraukti savo darbo tvarkės e, tokius nagrinėjimus punktus kaip e, medvilnės nurinkimas. Buvo pasmertas nekarta toks priverčiamasis darbas e, šių metų, ypač kovo mėnesį paskelbus rezoliuciją, o taip pat 2011 metais buvo sudarytas protokolas su Uzbekistanu. Taip pat yra ta tikrinimo stebėsenos misija, kuri prižiūrės šių metų derliaus nurinkimą. Tai yra jau ir progresas. Aš norėčiau paskatinti taip pat toliau e, spausti Uzbekistano valdžią. Ir tai bus jau tinkamas žingsnis. Yra taip pat e, vienas tarptautinis komitetas, kuris e, pasisakė už e, tokios stebėsenos misijos e, išplėtimą iki keturių metų. Dabartinė Uzbekistano e, vyriausybė dėja neleido TDO atstovams nuolat stebėti dėlios nuėmimų. Mes kalbėjome su vyriausybės atstovais ir organizacijų atstovais, kurių įtaka turėtų būti svarbiausia sprendžiant e, šios klausimus. Mūsų misijos e, paskirtis, aišku, stebėjasena. Nepaisant to, priverčiamasis darbas yra tarsi sisteminė problema Uzbekistane. Bendrai paėmus 2013 metais vyriausybės sutartį su privačiuoju sektoriu nuolat numato e, reikalavimus e, dalyvauti derliaus nuėmime. Studentai, net e, ir valstybės atstovai, ir privatos sektoriaus atstovai gavo tokius kvietimus ir šią savaitę, kai atvyksta misijos atstovai, Jau buvo pranešta, kad iš Taškento bevež 2 tūkstančiai žmonių bus išvežta dirbti į dalios nuėmimą. Mes norėtume, kad situacija aišku keistusi. Mes remsime CDO mm, pastangas nuolat siūsti ekspertus. Bus parengta ataskaita ir joje bus įvertintas visas priverčiamo darbo mastas. Parlamentas e, išlaikė savo poziciją, kad e, šita misija yra svarbi ir kad būtina ir toliau spausti Uzbekistano vyriausybę. TDO misija yra tik tai pirmas žingsnis siekiant uždrausti priverčiamą į darbą, nes vyriausybė turėtų uh, stabdyti bet kokį kišimąsi į nepriklausomos informacijos e, siuntimą ir skleidimą. Neturėtų kliudyti tokiems procesams, įtraukiant taip pat ir um, profsąjungų veiklą. Europos parlamentas irgi paskatino EIVT um, paremti šitą dialogą ir skatinti būtinas reformas. Uzbekistano e, vyriausybė taip pat buvo skatinama ratifikuoti TDO konvencijas. Reikia ir tolesnio sprendimo, norint pašalinti tą priverčiamą į darbą Uzbekistane. Mes kaip ir parlamento narius irgi prašome, kad ES prekybos e, sutartys ir susitarimai būtų sudaromi atsižvelgiant į TDO reikalavimus. Mes irgi raginame parlamentą rekomenduoti e, prekybos generaliniam direktoratui atlikti tyrimą, ar Uzbekistanas atitinka ES reikalavimus dvišaliams susitarimams yra laikomasi žmogaus teisų. Šalis, kuriuose yra apiverčiamas darbas ir vaikų darbas, neturėtų būti tos šalis, su kuriomis sudaromos sutartys. Tos šalis, kurios verčia žmonės dirbti ir tai yra valstybinių lygių, yra netinkamos valstybės. Tokią tendenciją reikia apversti. Europos parlamentas jau yra įrodęs, kad jisai yra e, pasirengęs kovoti su tuo priverčiamuoju darbu ir mes kviečiame jūs tvirtai laikytis tos pozicijos, reikalauti bendradarbiavimo iš Uzbekistano vyriausybės ir skatinti juos pašalinti, atšaukti tą priverčiamąjį darbą. Ir būtina, kad Uzbekistanas įgyvendintų tarptautinės darbo organizacijos. Thank you, Madam Skrivenkova. Now we heard also a lot of open questions with. E, iš jūsų pasisakymę išgirdome ir daug e, atvirų klausimų. Na, o dabar e, gali pasisakyti parlamento nariai. Ponas Bicepas. Ma kolega. Dėkuoju. Mano kolega Nikol paprašė perskaityti šitą deklaraciją, nes jis negalėjo pasilikti posėdį. Taigi aš ją perskaitysiu, o paskui užduosiu keletą klausimų. 2011 m. gruodžio mėnesį buvo nuspręsta paremti TDO kvietimą siūsta Uzbekistano vyriausybei, kad jisai priimtų e, tą stebėsenos misiją ir kad šita misija galėtų laisvai judėti šalyje ir susitikti su visais visomis suinteresuotomis šalimis, o taip pat galėtų patekti į mm, derliaus namimo laukus ir paskatintų vyriausybę laikytis tada reikalavimų. Situacija pasikeitė pernai balandžio mėnesį, kai Uzbeko vyriausybė nusprendė vis dėlto įsileisti misiją. Misija jau yra Uzbekistane ir turint omeny, kad Uzbekistanas jau tai padarė, įsileido misiją, tai jau yra žingsnis į priekį. Džiaugiuosi tuo. Toliau pamatysime, ar misijos atstovai galės e, patekti į laukus ir ar jų nelydės e, saugumo tarnybų atstovai. Jeigu uh, taip tą padaryti pavyks, tai bus džiugu. Taigi mes laukiame, nekantriai laukiame išvadų. Taip pat mes, mus pasiekė dar kita informacija, atrodo, kad 15, jaunesniniai 15 metų vaikai nėra įdarbinami laukuose, bet yra dar pavojus, kad 11-15 metų vaikai vis tik tai bus verčiami dirbti. Reikia tikėtis, kad Uzbekistano vyriausybė dar pasieks pažangos ir galiausiai iš viso e, atšauks tą priverčiamą į darbą. Taigi dabar e, priverčiamojo darbo mastai e, šiais metais yra dideli Tai yra ir mokytojai, ir gydytojai, ir kitokie viešo sektoriaus atstovai. Svarbu, kad atliekamas darbas taip pat būtų prižiūrimas ne tik vaikų, bet ir suaugusių. Prieisiu prie klausimo dabar. Daugelis nevyriausybinio organizacijų pasisakė už šitą stebėsenos misijos pradžią, bet taip pat iškėlė ir abejonių dėl jos įgyvendinimo. Ar jūs galėtumėte uh, paaiškinti, kaip vyks šita misija ir kaip jinai galės veiksmingai atlikti savo užduotis. Ar yra suprantama, kad e, medvilnės surinkimui e, verčiami dirbti asmenis negali susitikti su misijos atstovais. Ar ataskaita bus paviešinta Ir taip pat kitas klausimas, kokia yra TDO vieta šioje misijoje. Kaip įtraukti ir konsultuoti su nepriklausoma Uzbekistano pilietinė visuomenė. Panašu, kad e, misijos mandatas apsiriboja TDO ir ypač vaikų darbo sritimi. Kaip užtikrinti, kad e, Uzbekistanas laikosi ir kitų TDO konvencijų, kurias jisai ratifikavo. Kaip patikrinti, ar yra laikomasi tų kitų konvencijų? Nes vaikų darbas nurenkant derlių 2012 metais jau buvo, tie mastai buvo gerokai mažesni. Kokia nuomonė jūsų dėl to derliaus? Kokia nuomonė dėl vaikų priverčiamojo darbo? ir apskritai priverčiamojo darbo. Kaip parlamentas gali vertinti priekybos tekstilės gaminiais sutartį su Uzbes, Uzbekistanu. Yra taip pat ir sutartis su Turkmenistanu. Tačiau tai kaimininiai šaliai e, tarptautinis spaudimas yra gerokai mažesnis. Taigi, ką jūs galite mums pasakyti apie situaciją Turkmenistane? ES delegacija ir stebėsenos misija, ar e, šitie du e, dviejų misijų atstovai galės prisijungti prie tartutinių dėrybų. Pagaliau, ar Europos įmonės yra kokiu nors būdu įsitraukusios į prekybą su Uzbekistanu, prekybą medvilną. Kokią informaciją turi EIVT, o taip pat ir komisija dėl medvilnės atsekamumo, medvilnės, kuri patenka į ES rinką. Ir galiausiai dėl kovos su vergovė. kodėl mes kreipiame dėmesį tik tai į Uzbekistaną, o ne kitas šalis. Dėkuoju, klausimų, kaip matau, yra daug. Ačiū, išklausėme daug klausimų. Ar kiti parlamento nariai norės kalbėti? Ponas Martinas. Labai trumpai, nes svarbiausi klausimai jau užduoti. Tačiau Aš norėčiau pasitikrinti, tačiau mūsų rezoliucija patvirtinta 11 metų gruodžio mėnesį nereikalavo, kad būtų užbaigtas taikyti vaikų darbas. Ten sakoma, kad reikia judėti vaikų darbo nekinimo linkme. Ir tie vertinimai uh, sako, kad atrodo, ja, tokia kryptimi eina. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų, ar taip iš tikrųjų yra. Tai yra geras pavyzdys, kuomet tarptautiniai veiksmai duoda rezultatų. Uzbekistano valdžia sureagavo į Europos parlamento rezoliuciją ir Europos parlamento atsisakymą patvirtinti tekstilės protokolą. Ir aš iki šiol remiau e, šį procesą ir nuomonės nepakeičiau. Tačiau aš suprantu, kad jeigu parodai morką, E, tai reikia, kad ta morka būtų suvalgyta, kol dar nesupuvo. Ir turime žinoti, kada pasakysime uzbekams, kad mes pripažįstame jūsų pastangas gerinant situaciją ir galime jums atsilyginti už tos pagerinimus. Kiek dar laiko laikysime šią morką, e, kol jie nepasakys, kad ES iš tikrųjų neįdomu viskas, ką mes darome. Ir E, galbūt kada nors būtų galima patvirtinti tą protokolą ir gerinti priekybos santykius. Aš taip pat turiu trumpą klausimą. Ar ES delegacija taip pat e, stebi derliaus nuėmimą? Ar valstybių narių misijos tai daro? Ponas Bicepas taip pat klausė, ar Turkmenistane nėra tokio priveršimojo darbo ir vaikų darbo taikoma ambasadorio, jums žodis. Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Taip, ES delegacija ir e, varsybių narių ambasados taip pat pastaruoju metu dirbo ir šiuo metu šiemet taip pat e, dirbs stebėdama situaciją. Žinoma, tai su, suteikė labai e, ribotą vaizdą ir nepakeičia TDO misijos. Tačiau mes vykdysime ir savo stebėseną ir vertinimą. Toliau, atsakydama į pono Martino klausimą, pasakysiu, kad e, pirmiausia, taip, mes matome tam tikrą pažangą. Tai yra praėjus keliariems metams, kai nebuvo sutinkama įsileisti TDO misiją, dabar jau buvo sutikta įleisti tą misiją, tai atveria duris. Ir tai reikia sveikinti, tai yra svarbus pozityvus žingsnis. Tačiau dabar turime pamatyti, koks bus stebėsinos misijos rezultatas. Man atrodo, kad kol kas dar per anksti priminėti kokius nors sprendimus. Manau, kad dabar yra svarbu paraginti Uzbekistano valdžią bendradarbiauti su TDO stebėsnos misija, laikytis jų dviejų sustarimo ir leisti priimti esminę, esminį sprendimą laikotarpio pabaigoje. Taip pat mes norime, kad Uzbekijos vyriausybė užtikrintų, kad vaikų darbo būtų pastebėta dar mažiau negu kad pernai tai pastebėjo UNICEF. kitų kaimininių šalių klausimas. Aš nežinau, ar Turkmenistanas turi didelę medvilnės pramonę. Žinau, kad Kazastanas šiek tiek augina medvilnės, tačiau negirdėjau, kad nevyriausybinės organizacijos keltų priverčiamojo vaikų darbo klausimą. Galbūt mūsų kolegė iš medvilnės kampanijos galės apie tai papasakoti, tačiau mm, Man šis konkretus klausimas atrodo, kad e, daugiausia susitelkia ties Uzbekistanu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tai nekelia nuostabos, nes e, prieš atvykdama čia paprašiau skaičių ir maždaug trešdalis darbo jėgos Uzbekistane yra laikinai ar visus metus susiję su darbu medvilnės pramonėje. Tai yra labai daug. Ir tai rodo, kokia svarbi medvilnė yra Uzbekistano pramoniai. 25 procentai pajamų e, iš išorės gaunama eksportuojant medvilnę, todėl aišku, kad tai turės būti procesas ir aš visiškai sutinku su ponės Krivankova, kad reikia proceso, kuris leistų restruktūrizuoti ir diversifikuoti visą žemės ūkį. Ir vien tik sakyti, kad medvilnės gamybos klausimas iškelia kitų klausimų dėl e, nepakankamo vandens tiekimo, vandens praradimo ir taip toliau. Tai didelė problema. Klausimas, ar galime atsekti medvilnę Bijau, kad negaliu atsakyti į šį klausimą, galbūt komisijos prekybos direktoratas gali atsakyti į tokį klausimą, aš nežinau, ar techniškai tai galima padaryti. Mano lūkesčiai šiems metams. Praėjusiais metais matėme, kad vyriausybės dekretu ir vyriausybės įsikišimu vaikai jaunesni negu 15 metų amžiaus nebuvo, nebuvo vežami į melinės laukus. Aš tikiuosi, kad susitarus dėl TDO stebėsinos misijos šiemet, Uzbekijos vyriausybė pasistengs užtikrinti, kad tas stebėsinos misija vyktų sklandžiai, pakankamai sklandžiai ir aš tikiuosi, ir tik, tikiuosi, kad bus, bus daugiau pažangos vaikų ir kitų verčiamų dirbti darbą Uzbekistane atžvilgių. Aš visiškai sutinku, kad tęsiamas dialogas ir dėmesys šiam klausimui tiek TDO, tiek iš e, ES institucijų pusės, iš plėtinės visuomenės ir NVO padeda e, keliant klausimą, kurį reikia skubiai spręsti. Turiu pasakyti, kad apie tai galima pasakyti ir apie NVO Uzbekistane, Man atrodo, kad labai svarbu, kad pilietinė visuomenė, taip pat e, ūkininkų asociacijos pačiame Uzbekistane dalyvautų e, visos visuomenės pastangose, aišku, kartu su vyriausybė ir e, vadovaujant vyriausybei, kad būtų panaikintas vaikų darbas Uzbekistane. Komisijos įgaliojimai. Na, aš jau sakiau, kad TDO jau sutarė dėl kokie yra metodo, metodikos ypatumai, kurie yra išdėstyti TDO dokumentuose. Nieko naujo neišrasta, tai viskas yra pagrista tvirtais standartais, kurie taikomi visom šalims pasaulyje. Aišku, kad TDO turi užtikrinti, kad jos pačios reputacija ir standartai nenukentėtų stebėsinos misijos metu Uzbekistane. Ir kokie be būtų esminiai rezultatai, nežinau, tačiau aš pasitikiu TDO, kad TDO pasistengs išsaugoti stebėsinos misijos standartus Uzbekistane. Ačiū. Ačiū, madam Skriven. Ačiū, žodis poniai Skrivenkovai. Pradėsiu nuo klausimo dėl tada stebėjimo misijos. Svarbu suprasti, kontekstą, kuriame e, vykdoma TEDO misija. Kontekstas yra e, toks. Yra valstybės organizuojama priverčiamojo darbo sistema, pilietinė visuomenė negali atlikti savo funkcijų, žmogaus teisų e, stebėtojai ir kiti, kas bandė stebėti liaus nuėmimą pernai yra persekiojami, yra sulaikomi, negali susisiekti su išoriniu pasauliu. Taigi būtent toks yra kontekstas, pažeidžiamos žmogaus teisės, tokiame kontekste vykdomos stebėjimo misijos. Tada misija, kaip buvo sakyta, iš dalies yra ribota, apsiriboja vaikų darbo stebėjimo. Žinome, kad problema yra visa sistema, visa medvilnės gamybos ekonomika, kuri grindžiama priverčiamuoju darbu. Mus neramina tai, kad tol, kol misija bus apribota, kol nebus susitarimo dėl nepriklausomo informacijos gavimo, kol nedalyvaus pilietinė visuomenė, analizė bus dalinė. Ir mažai tikėtina, kad bus e, atskleis tirti visi piknaudžiavimai. Taip pat žinome, kad e, tarptautinės profesinės e, e, sąjungos neramina tai ir jos yra nepatenkinos tokia ribota misija. Tarptautinės profesinės sąjungos kol kas negalėjo tvirtinti misijos, nėra trišalės misijos, nors buvo raginama, kad tokie būtų. Tad dabar turime tokią informaciją ir manau, kad kol nebus laisvo informacijos judėjimo, kol nebus e, leidžiama nepriklausomai tiekti informaciją rinktyje, e, neturėsime išsamaus vaizdo, ką žinoma iš pernai. Tai, kad e, medvilnės gamybos priverčiamo darbo sistema išliko tokia pati. Iš ties dirba mažiau mažamečių vaikų pradinės mokyklos dirbo, tačiau e, nuo 15 iki 17 metų amžiaus grupės vaikai dirbo pagal tarptautinius standartus. E, tai yra e, vaikai. Uzbekistanas yra prisijungęs prie atitinkamų susitarimų. Uh, Ir atsitiko taip, kad tie, kas turėjo dirbti e, medinės laukose, negalėjo teikti esminių viešų paslaugų. Kas svarbu pabrėžti, kad yra susitarimas, kad vyktų tada misija, yra tartiniai susitarimai e, tai yra tam tikra sėkmė, tačiau kol nebus galimybės parengti ataskaitą apie visos sistemos misumą, mes neturėsime išsamios informacijos, kadangi išvada yra viena, sistema e, išlieka, tai e, svarbiausias dalykas yra išlaikyti tą spaudimą, kaip jūs teisingai pažymėjote Europos parlamento rezoliucijoje atkreipėte dėmesį į vaikų ir suaugusių priverčiamą į darbą ir dabar nėra jokių garantijų, kad tada misija e, galės pasigilinti e, plačiau į e, pačias sunkiausias priverčiamo vaikų darbo formas. Ir kitur yra pažeidžiami darbo standartai ir žemės ūkė, ir tarptautinės organizacijos, ir medvilnės kompanija e, toliau e, dirba, pavyzdžiui, ir Bangladeše e, ir kitose vietose, tačiau kuo tai skiriasi nuo Uzbekistano? Uzbekistane tai yra sistema, kuri yra įsišaknyjusi žemė priklauso valstybei. Ūkininkai gali nuomoti žemę labai e, griežtom sąlygom, tam tikrą procentą e, žemės e, ūkininkai turi sodinti e, medvilnę, visa tai yra nustatyta. Tas pats pasakytina apie priekybą ir e, pajamas e, gaunamas iš priekybos. Tai kaip matote, visa ekonomika yra to pagrista. Uzbekistanas yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kur priverčiamasis darbas yra vykdomas per valstybinę politiką ir, kaip minėjau anksčiau, jeigu bus daromas spaudimas, kaip tik dėl to būtų tai e, lengviau ir likviduoti, jeigu valstybė apsispręstų tai padaryti. Todėl, kaip sakiau, kad spaudimą reikėtų e, sutelkti į visos sistemos reformavimą, e, kad turėtumėm labai aiškius įrodymus, kad Uzbekistanas reformuoja visą sistemą ir atsisako priverčiamojo darbo, kad pradeda laikytis TDO esminių darbo standartų ir kitų žmogaus teisų konvencijų, prie kurių yra prisijungę. Dėkoju abiems už jūsų pasisakymus. Mes lauksime tos ataskaitos iš TDO vykdamos misijos. Galiu užtikrinti, kad mūsų kolegos iš prekybos komiteto atidžiai stebi situaciją ir tikiuosi, kad artimiausiai ateityje klausimas bus įtrauktas į mūsų darbo tokį. Ačiū Jums. Okay, now we come... Kągi, einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra žmogaus teisės pasaulio 2012 metais ir ES politiką šioje srityje. Tai yra pirmoji mūsų diskusija dėl parlamento metinės ataskaitos šioje srityje. Ir mes siekiame, kad diskusija būtų ir plenarinėje sesijoje, o rezoliucija patvirtinta gruodžio mėnesį. Tai reiškia, kad pranešėjas Kukanas ir kiti turime per pakankamai trumpą laiką parengti šitą ataskaitą. Metinė ataskaita patenka į 2012 metų platesnę ataskaitą, bet taip pat ir numatyta ir galimybė išreikšti parlamento poziciją dėl žmogaus teisų. Šita ataskaita yra mūsų pirmoji pozicija įvertinti, kaip yra įgyvenima ES strateginė E, strateginis planas dėl žmogaus teisų veiksmų plano. Iš jūsų parengto projekto aš matau, kad jūs ypač pabrėžėte ES žmogaus teisų e, programos įgyvenimą e, perinamaisiais laikotarpiais. ir perskai, susipažinusi su tuo pirmoju ataskaitos pranešimu, galiu Jūs pasveikinti, ataskaita yra suprantama ir taip pat aptariamos ir tos valstybės, kuriuose vyksta demokratiniai pokyčiai. Taigi, gerbiamas Kukanai, jūs pats pristatykite pranešimą. Dėkoju pirmininkė, laba diena kolegos, ponai ir ponios. Man malonu Jums pristatyti žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje metinę ataskaitą. Mes bandome išryškinti svarbiausias temas, o taip pat ir tas temas, kurios ES žmogaus teisų politikai ir demokratizacija yra vienos iš esminių. Jau nuo pat pradžio galiu pasakyti, kad tai nebuvo mano sumanimas parengti išsame ataskaitą, išvardinti visas kylančias problemas. Problemas, kurios susijusios su žmogaus teisėmis ir demokratija 2012 metais. Tai yra politinis dokumentas ir juo galime remtis mūsų diskusijose dėl žmogaus teisių. Todėl mm, lauksiu bet kokių jūsų komentarų, kaip šią ataskaitą, jos projektą dar tobulinti. Jau dabar galiu pasakyti, kad aš esu pasirengęs su jumis kalbėtis dvišalių pagrindų, atskirai, skirsiu jums laiko tiek, kiek reiks. Puikiai suprantu, kad rezultatas tikriausiai bus ir kompromisas. Tai yra politinis dokumentas, bet kartoju. Diskusijose aš remsiuosi tą savo filosofiją. Pagrindinė mintimi, kad mes neprivaloma išvardinti visas pasaulio problemas stengsiuosi, kad ataskaita būtų glaudi. Žinoma, tai nėra paprasta. Turint omeny, kokia tai ataskaita, tai yra metinė ataskaita. Bet sakau, jog skaitos mintis yra būtent tokia. Aš suprantu, kad vyks politinės diskusijos, kad kiekviena frakcija turi savo požiūrį, savo prioritetus. Šioje ataskaitoje bandoma pabrėžti žmogaus teisų universalumo ir demokratijos kūrimo tarpusavio priklausomybę. Apie diskusijos apie šios klausimus vyksta visame pasaulyje. Yra trys pagrindinės temos, kurias aš išryškinu. Tai yra ES teisė, toliau pereinamieji procesai ir taip pat žmogaus teisų procesai pasaulyje. Manau, kad kiekviena tema yra labai svarbi žmogaus teisės ir demokratijos prasme. Taigi, pirmiausia, ES teisės aktai. Šita ES politikos struktūra per pastarosius metus buvo gerokai pakeista, buvo patvirtintas uh, strateginis planas ir ES um, įtraukia žmogaus teisės klausimus į išorės politiką. Reikia kritiškai vertinti šios aspektus, ypač tada, kai reikia peržvelgti šiuose dokumentuose e, nustatytus įsipareigojimus. Pernai buvo sukurta žmogaus teisų e, pareigūno pareigybę, tai yra specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimais. Tai yra geras žingsnis ir aš stebiu jo darbą, ką jis atlieka. Ir panašu, kad darbas vyksta pakankamai aktyviai. Ataskaita ir toliau skatina tęsti tą darbą ir pasisako už didesnį koordinavimą tarp to biuro ir specialiųjų įgaliotinių ES. Taip pat sveikiname, kad buvo patvirtintos ES gairės dėl religijų laisvės ir taip pat e, lesbiečių, gėjų, seksualių, translyčių ir seksualinių asmenų teisių laisvės. Ataskaitoje taip pat e, pastebima, kad yra trūkumų imtis konkrečių politinių įsipareigojimų tais atvejais, kai dialogai nesibaigiame konkrečiamis išvadomis. Antroji dalis tai yra e, perinimo laikotarpio procesais. Tai yra demokratijos konsolidavimo, e, perinimo laikotarpio situacijų aptarimas ir, e, kaip aš jau minėjau, tai labai susijęs su žmogaus teisų sritimi. Nenostabu, kad teisų kūrimas ir įtvirtinimas, demokratijos kūrimas nėra lengva užduotis. Perimas nuo autoritarinio į pluralistinį režimą užtrunka ir tai yra tikras iššūkis. Kai kurie patyrė, kad tai reiškia ir žino, kad yra su tuo procesu susijusios ir rizikos, todėl aš sąmoningai pasirinkau aptarti šias problemas ataskaitą. Per pastrosius metus mes daug dėmesio kreipiame arabų pavasario įvykiams. Dėja, po euforiją pakeitė nerimas ir nemalonus pokyčiai. Dabartinė situacija rodo, kad demokratijos kūrimas yra ilgas ir varginantis procesas, kuris dažnai susijęs su netikrumu ir nevaldoma valdžia gali dažnai e, pasinaudoti savo piliečiais jo žaloti. Taigi mūsų tikslas taip pat ir pastebėti tuos trūkumus tuose perinamuose valstybėse, į tuose šalyse, kurios atsisakė tų autoritarnių režimų ir kur demokratiniai procesai vis dar yra pakankamai trapus. Taip pat noriu atkreipdėmėsi į tas valstybės, kurios jau e, tą perinamai situaciją išgyveno ir kur procesas, na, klimsta ir pokyčiai nebevyksta. Aš išryškinau teisingumo, demokratinių institucijų, susitaikymo, žmogaus teisų e, situacijas Ypač e, turiminėje tas šalis, kurios e, ketina kandidatuoti Europos Sąjungą, nes juose žmogaus teisų problemos vis dar išlieka. Žmogaus teisų apsauga į tam tikrais kontekstais turėtų būti privaloma. Tas e, pereinamasis teisingumas ir atsakytomybė už praeities padarytus nusikaltimus yra proceso dalis. Galiausiai trečioji ataskaitos dalis tai yra universalios žmogaus teisės. Kalbama apie Europos Sąjungos paramą žmogaus teisėms pasaulyje. Čia išryškinau kelias pagrindinės temas, kurias jau diskutavome pernai. Žmogaus teisų sistema Europoje yra na, toks pagrindas ginti žmogaus teises visame pasaulyje. Ir todėl skatiname, kad e, ta sistema Europos tarybos pagrindų būtų dar labiau stiprinama. Pridedant pasirenkamus protokolus prie žmogaus teisų ir pagrindų laisvės apsaugos konvencijos. Taip pat yra kvietimai ratifikuoti Romos statutą. Reikia kovoti su diskriminacija, bet kokios formos diskriminacija, netolerancija, nes tai yra ES žmogaus teisų politikos dalis. Taip pat pastebiu aptariama ir diskriminacija, kuri priklauso nuo įvairių visuomenės sluoksnių aptariama žmogau mirties bausmės taikymo problematika ir vaikų darbo problematika. Tai yra tokie pagrindiniai mano ataskaitos e, aspektai ir temos. Aš pats, kaip jau sakiau, esu pasiruošęs atskirai susitikti su kolegomis, su šešėliniais ir kurie padės man parengti ir pakoreguoti tą parengtą ataskaitę. Taigi, noriu padėkoti taip pat Jarmo Karinin, kuris labai man padėjo rengiant šią ataskaitą. Žinoma, yra labai praktinių klausimų, tai yra dėl to trumpo skirto laiko, Kai kurie ataskaitos e, skyriai turės būti keičiami, pavyzdžiui, Sirija. Noriu pabrėžti, kad tai yra 2012 metų apžvalga ir situacija pastaruoju metu e, yra pasikeitusi daugeliu valstybių. Taigi tokios mano žanginės pastabos. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū pona Kukanai. Dabar žodis šešėliams pranešėjams. Suprantu, kad ponia Kopa yra pranešėja, tačiau šiandien ją pakeičia ponas Martinas. Pranešėjai turiu pasakyti, kad aš detaliai neperskaičiau pranešimo, tačiau vis tiek noriu padėkoti už šį pranešimą. Man atrodo, kad jis teisus, kad nebando parengti ilgo sąrašo visų problemų pasaulyje. Gerai, kad to, e, būtent tai parengtas pranešimas. Mano komentarai bus tokie trupiniai šiek tiek. Politikos e, sistemos e, prasme. Jis teisiai, teisingai sako, kad naujas, naujas pagrindas atvėrė duris, tačiau ES dar nepraėjo pro tas duris, dar menkas kelias laukia. Tačiau pagrindai yra, ir vyriausiai galiotinio žmogaus teisėms paskirimas e, veikia, teisingai tai pastebima ir e, juntamas poveikis. Dar turiu abejonių dėl žmogaus teisų dialogų, kai kuriuose šalise, su kuriamis vyksta tokie dialogai, tačiau pagrindai yra ir reikia ir toliau spausti išorės veiksmų tarnybą, kad vienodžiau e, jie būtų taikomi trečiosiams šalims iš asmenės patirties žinau, kad kai kurios misijos labai rimtai tai žiūri, kitos mažiau rimtai. Mm, netoks aktyvus tas žmogaus teisų dialogas, todėl reikia daryti spaudimą, kad vienodžiau būtų taikomos naujosios gairės. Dėl ES politikos perinamosios perinimo laikotarpio šalims aš taip pat sutinku, kad situacija keičiasi greičiai, greitai tačiau nerima kelia pastraipa dėl Egipto, man atrodo, yra per silpna. Tiesą sakant, nepakankamai griežtai kalbame apie karinį režimą, apie mirties bausmes, kai kariškiai perėmė valdžią, kad buvo įkalinti buvę parlamento nariai, musulmonų brolyjos vyriausybės nariai, kai kas, mano nuomonė, nėra pateisinama, gerai kad komisija e, sustabdė pasiūlymą teikti pagalbą Egiptui, kol situacija nepagerės. Aišku, kad nereikia tiesioginės pagalbos teikti, kol situacija nepagerės. Taip pat, kalbant apie steb... rinkimų stebėjimą, e, aš nesu įstikinęs, kad pasieksime tai, ką rašo pranešėjas. Didžiausias trūkumas rinkimų stebėjimo misijose yra tolesni veiksmai ir nors pranešėjas sako, kad e, buvo diskutuojama, kaip toliau reikėtų elgtis, aš e, nemanau, kad tai vyksta. Aš, pavyzdžiui, dariau stebint rinkimus Jordanijoje. Man atrodo, kad buvo parengtas gera ataskaita su gerais pasiūlymais, tačiau netgi vyriausiasis stebėtojas nežino, nežinojo, ką Jordanijos vyriausybė e, veikia įgyvendinama tokias rekomendacijas. Ir reikia daugiau darbo, e, sekant, kaip įgyvendinamos rekomendacijos. Na, e, mano pasisakymas šiek tiek fragmentuotas, dėl to, kad aš perskaičiau viso pranešimo. Na ir paskutinė dalis dėl žmogaus teisės universalių mastų, pasaulinių mastų dėl žmogaus teisų teismo, tai Kenija vos ne pradėjo teisti teismą Kenijos atveju. Kartais tarptautinis baudžiamasis teismas e, jaučia, kad e, atrodo, kad iš jo veiksmų atrodo, kad e, už Saharą Afriką yra visai kitas pasaulis. Taigi atrodo, kad nevienodai jis veikia viso pasaulio atžvilgių, taigi uh, Kenija nusprendė nebūti nare, nes keli jos valdžios nariai buvo patraukti atsakomybėn. Taip neturėtų būti. Taigi, toliau, pane Oiland, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasakyti, panas Kukanas padirbėjo puikiai, pradžia gera. Šiandien pakalbėsiu tik apie vieną dalyką, tai yra Rusija. Jai skirta viena pastraipa, 50, jie labai trumpa. Viena vertus sutinku, kad pranešimas neturėtų būti pernelik ilgas ir detalus, tačiau aš manau, kad turime sugebėti peržiūrėti šią pastraipą ir ją sukonkretinti nes tai susijęs su teisės aktų pakeitimais ir čia tinkama vieta paminėti, kas keičiasi Rusijos federacijoje blogojant pusė. 12 metais taip pat patyrėme tai, kad politiniai procesai pradėjo tam, tikrus, tam tikras teismo bylas. Khodorkovskio procesas vis dar nebaigtas. E, taip pat e, įvyko teismo procesas prieš Magnitskį. Tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos reikėtų paminėti. E, Timošenko byla, pavyzdžiui, kalbant apie Ukrainą paminėta, todėl ir Rusijos atveju reikėtų tiksliau kalbėti įvardyjant nedemokratiškus įvykius, žmogaus teisų pažeidimus tiksliau ir konkrečiau. Ir aš pateiksiu savo pasiūlymus šiek tiek vėliau. Tačiau atsiprašau, kad turiu dabar išeiti, nes turiu eiti į kitą posėdį. Thank you, Madam Ojuland. And then ma Ačiū. Gui. Ačiū, paniai Ojuland. Dabar žodis paniai Veržė, Gui, šešėliniai pranešė. Ačiū pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Pritariu tokiam požiūriui, jog reikėtų apibriežti teisinį e, e, kontekstą, o nekalbėti apie žmogaus teisų e, padėtį visame pasaulyje, nes visko priepti bus neįmanoma, galėtų būti begalinės sąrašas, tai taip pat dubliuotųsi su kitais dokumentais. Dėje, atrodo, yra išimčių. Kolegija iš liberalų frakcijos minėjo Ukrainos politinius kalinius, tas pats pasakytina apie mirties bausmę Baltarusijoje, arba reikia viską formuluoti bendrai, arba uh, minėti konkrečius pavyzdžius. Čia reikia pasirinkti, antraip bus begalinis sąrašas. Uh, Na, tuo nenoriu pasakyti, jog nesmerkiu to, kas daroma su paminėtais asmenim, bet o, o kaip su mirties bausmė Japonijoje, tai neramina nei kiek nemažiau, kaip ir padėtis kitose valstybėse. Čia reikia pasirinkti, ką minėti. Aišku, pateikti pavyzdžius to, ką turiu galvoje neblogai, bet e, galbūt nėra gerai specifiniam konkrečiom situacijom skirti atskiras pastraipas. Tai kertasi su bendru požiūriu. Aš turėsiu konkretesnių pasiūlymų, kaip ir kiti šešėlinė pranešėjai, tačiau tai padarysiu e, vėliau bendrai paėmus nedžiugina žmogaus teisų padėtis Europos Sąjungoje. Atsiprašau, bet iš tiesų taikomi dvigubi standartai, tai daroma reguliariai, kai kalba eina apie partnerystės ir laisvos prekybos susitarimus, e, kurie sudaromi reguliariai. Kaip galima pasipriešinti tam, kas vyksta Baltarusijoje ir pradėti dėrybas vienu metu. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją kaip tik tai šio klausimu per praeitą sesiją. Yeah. Taigi, dvigubi standartai. Ar komerciniai interesai svarbesni negu žmogaus teisės? Ir mūsų santykiai su Baltarusija puikiai e, iliustruoja tai, rodo, ar ES čia nenuvažiavo nuo bėgių kalbame daug apie institucijų vaidmenį, tačiau manau, kad jų vaidmuo yra ir stebėti. ECR atstovo pono Tanoko nėra, o žaliųjų vardu turėčiau kalbėti aš pati. Tai pabandysiu. Taigi, kaip žalių, e, žaliųjų šešėlinė pranešėja šito pranešimo, norėčiau padėkoti, pranešimas puikus. Pasistengsiu, ponia Kukanai, neapsunkinti jūsų gyvenimo labai Nesakėte, jog nenorite rašyti labai e, ilgo pranešimo, tačiau e, turiu kai kurių preliminarių minčių, jos e, ilgokos. Turėtumėm pažvelgti į ankstesnės rekomendacijas, kurias matėme pernykštėj metinėje ataskaitoje. Ar tai įgyvendinta yra? Ir galbūt reikėtų pasigilinti rekomendacijas, kur nieko nepadaryta pavyzdžiui, kad valstybė žmogaus teisų strategija būtų viešinama ir, tarkim, pasigilinti turim kitus klausimus, kurie, kurie yra mūsų sąraše, kur niekas nesikeičia toliau. E, pirma, antra, trečia pastraipa dėl e, vidaus žmogaus teisų iššūkių, galbūt čia reikėtų šiek tiek viską sustiprinti, galbūt reikėtų susitelkti į e, vidinį išorinį nuoseklumą, galbūt viena iš minčių būtų numatyti priedą ir ten būtų apžvalga. Uh, E, kokia yra padėtis su ratifikavimu e, svarbiausių jungtinių tautų žmogaus teisų e, konvencijų protokolų, kaip yra su ataskaitom. Ekspertas man kužda, kad viena valstybė narė vėluoja pateikti dešimt ataskaitų stebėsinos institucijom, tai galbūt reikėtų pagalvoti apie priedą prie pranešimo, jeigu nenorim, kad pranešimas būtų labai ilgas. Toliau. Uh, E, trečioji e, daly galbūt vertėtų paminėti, jog stiprėja tendencija riboti NVO teisės aktus, nes e, tai kenkia pilietinės visuomenės darbui. Jūs pabrėžėte, koks svarbus yra specialiojo galiotinio darbas ir galbūt tai galėtų padėti jam dirbti daug, daugia šaliuose formuose, tarp regioninėse organizacijose. Galbūt 35 daly galėtumėm išplėsti nuorodas į tarptautinės žmogaus teisų institucijas, tai yra labai svarbus veikiai ir mūsų komitete labai dažnai atstovai lankosi dėl tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip pat galbūt vertėtų paminėti ir paaiškinti, jog reikia ratifikuoti kovos su agresijos nusikaltimais teisės aktus. Toliau dėl gairių pabrėžiama, jog būtina jog būtų gyvendintos tarptautinės teisės dėl žmogaus teisų, dėl kankinimo ir pažvelgtumėm į e VT veiksmų planą, tai turbūt ir ten reikėtų e, tai numatyti, kad tai kuo greičiau būtų e, daroma dėl bendrosios tarifinių lengvatų sistemos, plus galbūt reikėtų pagalvoti čia, kaip Europos parlamentas galėtų pasinaudoti iš savo tikrinimo kontrolės e, teisę, kol kas čia tam tikras deficitas ir po to dar yra kai kurių klausimų, kurių pranešime nėra, tačiau e, visai nesenai tai buvo įtraukta mūsų darbo atverkė, pavyzdžiui, priekyba žmonėmis karo robotų panaudojimas, nepilotuojamų lėktuvų panaudojimas, e, kai ES politikos nėra, e, toliau ginklų e, eksportas, tarptautinių komunikacijų technologijų, kontrolės technologijų perdavimas ir slaptųjų tarnybų atsakomybė, atskaitingumas. Nežinau, kaip tai geriausiai padaryti, tačiau aš prisimenu, uh, pranešime tik tai kartą e, paminėtas e, smurt, smurtas moterų atžvilgių ir vaikų teisės. Galbūt čia e, vertėtų tai labiau išplėtoti, tačiau neturiu laiko galvoti, kaip tai padaryti. Tad tiek iš žaliųjų pusės. Pone Kukanai, ar norėtumėt atsakyti? Dėkoju, aš norėčiau trumpai sureaguoti. Noriu padėkoti už jūsų išsakytas nuomonės. Su daugeliu jų sutinku, kai pabandysiu pasvarstyti, kaip įtraukti jūsų pastabas į dokumentą. Dėkuoju ir SND atstovui. Mes tikrai turime puikius dokumentus, bet jų įgyvendinimas yra kas kita, todėl jie bus gerais tik tai tuomet, kai bus įgyvendinti. Taigi, turime tuos dokumentus, dabar pasistengime, kad jie būtų įgyvendinti. Dabar turime tęsti dialogą ir ieškoti tinkamiausių formuluočių. Tai yra mūsų politinių diskusijų tikslas. Galiu tik tai pabrėžti tai, ką jūs minėjote, tai yra stebėjimo misijų veiksmingumas. Aš pats dalyvau keliuose iš jų ir aš visą laiką pateikiau pasiūlymų, kad ta stebėsena yra būtina, turime sekti darbus ir taip pat turime pasimokyti iš patirties, nes e, tas, e, tas stebėsina priežiūra, kaip tesmi darbai, yra reikalinga. Stebėjau paskutinius rinkimus Kinijoje. Ir Kol kas laukime, kol bus parengtas galutinis dokumentas. Situacija tikrai įdomi ir galbūt mes galėtume savo pranešime dalį dėl ICC išplėsti. Pirmininkė irgi tą minėjo. Aišku, yra tie didieji partneriai ir juos turime įtraukti, nes Tokie partneriai yra būtini užtikrinti tinkamą funkcionamą. Turiuomenėje JAV. Ačiū Aldai frakcijai. Pone Veržyje pastaba. Kai kokia nors valstybė yra įvardinta kokioje nors ataskoje, kažkokiam skyriuje, tai iš karto uh, yra tarsi jautri situacija. Ir visuomet bus tai jautru, kai kažkokia valstybė paminima, bet nenusiženkime savo standartams, įsitikinimams, elkimės sąžiningai ir tęskime savo diskusijas. Toliau. Kristina kalbėjo, kad reikia sukonkretinti skyrių dėl Rusijos. Bet vėlgi klausimas, kiek dabar reikia detalizuoti tą skyrių. O kam reikia, kad tas skyrius bus konkretesnis, išsamesnis, o kiti skyriai nebus tokie išsamus. Mes prieš tokį požiūrį. Pone Verdžia, jūs teisė, kai kalbame apie mirties bausmę ir paminime vieną, country, tai ko, vieną šalį, tai kodėlgi nepaminėti kitų valstybių. Puiku, aptarkime ir pasistengime, kad mūsų pranešimas būtų tikrai e, išsamus. Taigi, dėkoju pirmininkė. Tikiuosi, kad pakeitimai bus e, išmintingi. Ačiū, kad vertinate šią ataskaitą ir labai tikiuosi, kad Visa tai, visas tas darbas e, padės patobulinti ataskaitą, nes jūsų minėti dalykai yra konkretus. Pat buvo iškelta mintis e, konkrečias formuluotės e, įtraukti į priedus. Bet mano pagrindinė mintis jau buvo sakyta. Noriu kad ataskaita būtų trumpa. Aišku, kai kurios skyrius galima iliustruoti, tas e, iliustracijas ar iliustruotas situacijas galėtume nurodyti prieduose, tai yra galimybė. Taip pat buvo minėta kai kurios klausimus įtraukti į šio komiteto darbo atvarkį, bet jūs apie tai kalbėjote E, jog e, tos klausimus galima įtraukti į um, ataskaitą, bet aš norėčiau, kad nepasidirbtų dėl to labai plati. Taigi aš noriu Jums pakartoti, kad lauksiu pokalbių su Jumis, dėrybų, pasitarimų, nes žinau, kad dėl šios ataskaitos bus dar diskutuojama FED komitete, o paskiau įsikeliausime į plenarinę. Esu atviras, pasirengęs tartis su šešėliniais pranešėjais, kitais nariais. Kviečiu jūs susitikti individualiai ir dirbti toliau. Ačiū. Dėkuoju ponui Kukanui ir ponia Andrikinė paprašė žodžio. Atrodo, kad jūs 2010 metais buvote pranešėjai, jeigu neklystu. Ir po to, ponė Kukanai, dar žodį suteiksime EIVT atstovo Aleksandridis. Pone Andrik, neim žodis. Thank you, Madam President. Uh, first of all... Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, sveikinu kolegą Kukaną, parengus projektą. Jis tikrai man patinka. Aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote naujas gairias, kaip skatinti, propaguoti e, tikėjimo laisvę. Taip pat minėjo taip pat priemonių paketą dėl LGBTI teisų patvirtintą šių metų Liepos mėnesį. Aš norėčiau šiek tiek pakeisti šią dalį dėl gairių, nes kiek aš pamenu, kai buvo patvirtintos e, parlamente rekomendacijos, labai greitai buvo patvirtintos tarybos gairės. Ir nieko nepaminėta apie parlamento poziciją dėl šio dokumento. Aš manau, kad Europos parlamento pozicija ir nuomonė turi būti paminėti e, gyvendinant gairės. Taip pat džiaugiuosi, kad kalbate ES vyriausiai galiotinė žmogaus teisėms. Pono Labrinidžio darbą paminite. Aš taip pat apie tai norėčiau pakalbėti. E, Junktinių tai-, tai-, tautų mašinerija ir žmogaus teisų taryba Ženevoje turi būti paminėti šalių situacijos. E, dalis skirta Kinijai nieko neminima apie tai. Aišku, galima nieko nesakyti apie konkrečias šalis, tačiau susideginimų skaičius Tibete pastaraisiais metais viršijo šimtą. Ir man atrodo, kad turime apie tai kalbėti. Jeigu mes gerbėme vienos Kinijos politiką, tai Tibetas yra Kinijos dalis ir Kinija yra atsakinga už tai, kas ten vyksta. Ir pagaliau turiu smulkių detalių dar, taigi aš pateiksiu savo pakeitimu. Labai ačiū. Toliau išorės veiksmų tarnybos vardu ponas Aleksandrydis. Pone pirmininkė, labai ačiū. Norime padėkoti už e, gerbiamo Kukano parengtą pranešimo projektą. Mes džiaugiamės ir nesame patenkinti jo struktūra, tikslinis požiūris ir trijų prioritetų suformulavimas yra naudingas ir yra konstruktyvumus palyginti su e, pranešimu, kuris apimtų absoliučiai viską. Mes manome, kad tie, tos trys prioritetinės strytis nustatytos gerai, e, mes pritarėme jų turiniui. Aišku, kad ši pradinė diskusija tai yra pradinė diskusija ir mes mielai ateityje norėtume prisidėti prie tolesnių diskusijų apie pranešimą, kai parlamentas to paprašytų. Aš taip pat norėčiau e, šiltai padėkoti ponui Kukanui už pageriamuosius žodžius mūsų darbui žmogaus teisų srityje. Aš tikiuosi, kad ir ateityje mes jų nusipelnysime, tačiau tiesa yra tai, kad žmogaus teisų paketo patvirtinimas 2012 metais buvo tikra svarbi gairė mums. Ir šių metų, metų ataskaita atspindėjo šią sėkmę ir stengsime ir toliau tai daryti. Žinoma, žmogaus teisų įgyvendinimas dar nėra pasiekę savo tikslą ir todėl mes turime veiksmų planą, kad e, išmatuotume mūsų rezultatus pagal mūsų įsipareigojimus E, stebint Europos parlamentui ir pilietiniai visuomeniai. Taigi, mūsų pirma reakcija būtų labai pozityvi ir mes mielai jums padėsime, kai tik to norėsite. Labai ačiū. Ačiū. Dabar noriu Jūs informuoti, kad bus parengta vystimosi komiteto nuomonė apie pranešimą. Pranešėjas bus Gustafsonas ir moterų ir lygių teisų e, komiteto nuomonė pranešėja bus ponia Gabriel. Terminas pakeitimams bus spario 1-12 val. dienos. Pakeitimų svarstymas vyks lapkričio 4 dieną AFETO komitete. Balsavimas bus 14 dieną lapkričio mėnesį, o plenarinė sesija numatoma pranešimą tvirtinti gruodžio mėnesį. Ir Deja, negalime perkelti termino pakeitimams, nes kitaip negalėsime uh, surenkti pakeitimų svarstymo užsienio reikalų komitete, o tai yra būtina. Taigi dėkoju Jums visiems dar kartą, Jums ponia Kukunai, ir esu įstikinus, kad parengsite gerą pranešimą ir sulauksime intensyvių diskusijų uh, gruodžio mėnesį ir tikiuosi, kad ten dalyvaus ir ponia Ashton. Mes puikiai laikomės grafiko. Ponas Bisapas tikriausiai sutiks, kad perėtume prie kito darbo tarkės klausimo, nors ir šiek tiek anksčiau. Taigi kitas klausimas yra Stokholmo programos vidutinio laikotarpio peržiūra. Tai yra antrasis keitimasis nuomonėmis dėl AFET ir žmogaus teisų pakomitečio nuomonės, o balsuojama bus AFET rugsėjo 24 dieną kol kas pateikta 40 pakeitimų. Įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas Strasbūrė praėjusią savaitę, kur buvo aptarti galimi kompromisai. Dabar, ponia Bisapai, prašom pranešti mums, kas įvyko posėdėje ir kokios, kaip vyksta dėrybas dėl galimų kompromisų. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues. Dėkuoju, pirmininkė, Gerbama pirmininkė kolego, šiandieną mes nagrinėjame Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūrą. Jūs žinote, kad šioje nuomonėje yra e, išsakyti pagrindiniai principai. Kokie jie yra? Pirmiausia, būtina nustatyti mūsų ES išorės ir vidaus politikos darnumą. Antra, migracijos politikų politikos turėtų remtis pagrindinių teisių pagarba. Tai turėtų būti šitų politikų netgi tikslu. Trečia, būtina pagerinti mūsų institucijų veiklą žmogaus teisų srityje. Dėl mūsų išnagrinėtų Strasbūrė pakeitimų yra jų 40 Kai kurie iš jų iš esmės patobulina nuomonę, nes aptariami mūsų projekte net neįtraukti klausimai. Tai yra prisijungimo prie ES klausimai ir prie žmogaus teisų konvencijos. Tai yra tie mechanizmai, kurie užtikrina labiau, darniau koordinuoti išorės ir vidaus politiką. Taip pat aptariami moterų klausimai, migrantų klausimai ir aptariama pagrindinių teisių pažeidimų situacija e, pabėgėlių ir e, prieglošio prašytojų atveju. Tai yra ir kiti aspektai. Tai yra tie e, pakeitimai, kurie, mano supratimu, susilpina migracijos politiką ir migrantų teisių situaciją. nes žmogaus teisės nėra e, iškeliamos į pirmą vietą, ypač sustarimuose tarp Frontexo ir trečiųjų šalių. Pirmas, antras, trečias ir ketvirtasis pakeitimai kalba apie išorės ir vidaus politikos darną ES, o taip pat apie žmogaus teisų veiksmų planą. Antroji dalis, tai yra 18-19 pakeitimas, kurie, mano supratimu, leidžia labiau geriau suformuluoti migrantų teises ir identifikuoti ES esančius pažeidimus. Taigi, noriu padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo ir labai norėčiau, kad galutinės nuomonės variantas leistų mums e, geriau ginti pagrindinės žmogaus teises. Dėkuoju. Ačiū ponui Bicepui. Kaip suprantu, šešėlinė pranešėja pana Jimenės pavaduoja pana Andrikienė, tai žodis jums Ačiū pirmininkė. Taip, kolega e, Teresa Jimenez Veseril atsiprašo, nes šiandien posėdė negali dalyvauti šiame apsikeitime nuomonėm ir paprašė tarti žodį jos vardu. Sveikiname pranešimą dėl savarmo programos vidurio laikotarpio peržiūros. Čia siekiama suteikti žmogaus teisų perspektyvą dėl to, kas jau pasiekta yra. Įgyvendinant programą patvirtinę dešimtaisiais, vairų šešėliniai pranešiai pateikė nemažai pakeitimų, jie pagristi yra, tai tobulina pradinę pranešėjo tekstą Tai būtų ketvirtas, penktas, šeštas, dešimtas, šešioliktas, dvidešimtas ir trisdešimtas pakeitimai. Tačiau yra pakeitimų, kurie mane šiek tiek neramina, nes tai peržengia programos e, taikymos rytį. Tai pakeitimai skirti Frontexui ir admisijos susitarimams ir konkrečiam, konkrečių šalių paminėjimai. Uh, Frontexas egzistuoja jau praktiškai dešimt metų, būta sėkmių, nesėkmių, tačiau agentūra sugebėjo daug kur patobulinti darbą Agentūra veikia laikantis Europos pagrindinių teisų hartijos ir nesutinku su pakeitimais skirtais Frontexui dėl redmisijos susitarimo klausimo. Manau, kad per nelik didelis e, šių susitarimų e, reguliavimas ne visuomet pasitarnauja migrantams ir bendrai ES, tai būtų 22-23 pakeitimai. Ir aš nepritariu šiam pakeitimam. Ir galiausiai, kadangi Stokholmo programoje nėra konkrečiai minimas konkrečios valstybės, todėl manyčiau, tą patį turėtume padaryti nuomonėje. Programa yra taikoma Europos Sąjungai kaip visumai. Tad tegu taip būna ir čia. Dėl kompromisinių sustarimų pritarčiau pirmam kompromisui, Šiau dėl antro kompromiso, tai pakeitimus atsėmiau, taip pat atsėmiau savo 14 pakeitimą. Dėkui. Andrikinė, namadam. Ačiū, ponė Andrikiniai. SND vardu, ponė Gomes. Norėčiau padėkoti pranešiai už parengtą nuomonę, už darbą atliktą siekiant uh, suderinti pakeitimus pasiūlytus visų šešėlinių pranešėjų, tai padaryti, kad mūsų komitetas galėtų prasmingai prisidėti prie šito pranešimo rengimo. Na, šis pranešimas nukenčia nuo to tradicinio požiūrio, kad kai uh, saugumo dalykai uh, E, nagrinėjame tik tai vidinių požiūrių. Ir aš teikiau pakeitimą, ir frakcija teikia pakeitimų, kad būtų integruotos esminės savokos iš e, mūsų patirties, mūsų, tai grindžiama mūsų žini, žiniomis, e, mūsų veiksmais. Ir tai apriepia plačiau toks būtų toks labiau visuminės požiūrės į saugumą mūsų piliečių, į gynybą. Ir tai apimtų e, pagrindinę žmogaus teisų savokas. Paprastai Libė komiteto e, kolegos e, kalba apie tai, kalba tik tai apie pagrindinės teisės, nekalba apie žmogaus teisės. Uh, Ir tai atsispindi ir įvairių agentūrų veiksmuose. su Frontexu susijusios problemos, kokios yra iš tiesų, kad dažnai tas požiūris per siauras yra orientuotas į, į vidų. Ir tai e, kvesionuoja mūsų atsakomybę už visuotinę žmogaus teisės. Tad manyčiau, kad uh, pranešėjų atliktas darbas labai svarbus. Ir mm, man priimtini jo parengti kompromisiniai pasiūlymai. Tikrai gaila, kad e, kolega iš APP taip e, nemano, sprendžiant iš e, pateiktos jos nuomonės. Uh, Kalbant apie Europos, jeigu taip galima pasakyti, vidaus saugumo e, frontą, mm, ne, negalima kalbėti apie tai, kas pasiektas gyvenime Stokholmo pro, programą, e, nepripažįstant e, realijų, reali, realybės. Tai aišku, yra konkrečios situacijos ir aš taip pat minėjau, kad, pavyzdžiui, problemos Turkijos-Graikijos pasienyje, problemos susijusios su migrantais. Iš tiesų galime tas konkrečias nuorodas e, išbraukti, tačiau negalime nepaminėti e, tokios rimtos problemos, kurią matome ne tik taip šitam pasienį, bet ir prie kitų sienų. Kaip, pavyzdžiui, problemos, su kuriam susidurėm e, Europoje, kaip, pavyzdžiui, ekonominė krizė, ksenofobija, nacionalizmas. Tai yra ir mes kaip parlamentas negalime e, nekreipti dėmesio į tai. Aš e, prit, pritariu pono Bico pasiūlymams kompromisiniam pakeitimam. Okay, thank you. Now... Dėkoju. Mm, ponas Donskis atstovas nėra ir ponė Dakčia irgi nėra mūsų posėdėje. Ponios nėra. Taigi, todėl darau prielaidą, kad mums bus sunku pasiekti sutarimą dėl tų pakeitimų. Nebent EPP atsimtų savo e, nuomonės. Nežinau, gal mums tada reikia balsuoti? Niekas iš EAS nepasisakys, taigi dabar ponui Bisupui žodis. Aš norėjau vieną patikslinimą pasakyti, kad kai vyko mūsų paskutinis posėdis Strasbūrė, mes pasirinkome tokią formuluotę, kuri leidžia mums kalbėti apie sienas, bet nenurodant konkrečiai, kuri geografinė vieta. Tai leido mums labiau e, priartėti prie EPP pasiūlymo. Seems, uh, attempt, but... Taip, tai buvo bandymas, bet man atrodo, kad mums nepavyko, ar aš teisingai tai suprantu. Puiku. Kolegos žodžių daugiau nepaprašė. Priminsiu, kad Rugsėjo 24 dieną užsienio reikalų komitete bus balsuojama dėl šios nuomonės ir e, spalio 21 dieną Libė komitete bus aptariama irgi šita nuomonė. Tokie ir tokios yra datos. Taigi ačiū už apsigytimą nuomonėmis. Mes e, neatsiliekame nuo savo darbų grafiko ir dabar galime aptarti kitą punktą, tai yra mūsų komiteto delegacijos vizitas į Etijopiją. Kaip jau minėjau, kad e, mūsų kviesti svečiai negalėjo prisijungti prie mūsų posėdžio, nes jie sustinka su ponia Fiuliu. Todėl aš ir paprašiau pakeisti šitą darbo tvarkės punktą ir įtraukti šią ataskaitą, e, kuri buvo numatyta kitos savaitės posėdžiui. Gaila, kad ponas Protasevičius negalėjo prie mūsų prisijungti. Todėl ponas Bicepas ir aš pati pristatysiu delegacijoms šitą nuomonių apsikeitimą. Tiek ES delegacija Afrikos Sąjungoje, tiek ES delegacija Etijopijoje atliko gerą parengimą į darbą, aš noriu Jums padėkoti. Dėkoju ir Etijopijos misijai Briuselyje, nes tokiu būdu mes galėjome įvykdyti numatytus savo misijos e, darbus. Ir mes raštu parengėme ataskaitą, tai nėra galutinis dokumentas, nes aš dar su ją nesusipažinau, tiesiog tik užmečiau akį. Taigi tai yra ataskaitos projektas, mes galime ją koreguoti, keisti. Ir išklausysime, ką kolegos dalyvavę delegaciją pasakys. Kas norėtų pradėti, ponė Bicepai, ar jūs norėtumėte trumpai pristatyti rezultatus? Na gerai, aš tada pradėsiu. Aš tik norėjau dar kartą padėkoti, kaip ir jūs. O taip pat aš irgi nesusipažinau su šituo projektu išsamei, todėl mano komentarai bus riboti. Merci. So, uh, then, um, I start... Ačiū, taigi aš pirma tada pakalbėsiu apie vizitą į Afrikos sąjungą. Tai buvo 25-osios Afrikos sąjungos metinės ir daug diskusijų būtent buvo susijusios su darbu skirtų tam, kaip turėtų organizacija atrodyti per kitus 20 metų. Ir mes visada sakome, kad norime pasimokyti iš Afrikos sąjungos, norime sužinoti iš Afrikos sąjungos, kokios paramos jiems reikėtų iš Europos sąjungos, stiprinant jų darbą, žmogaus teisų mechanizmus. <clears throat> Taip pat tapo aktyvaizdu, kad jeigu lyginsime tai, ką Afrikos sąjunga sukūrė taikos ir saugumos rytyje, E, tai šis rytis yra kur kas brandesnė negu darbas propaguojant ir saugant žmogaus teisės. Ir nors yra geros institucijos ir pagrindai žmogaus teisėms, jie kol kas dar neturi didelio poveikio, jeigu taip galima pasakyti. <clears throat> Taigi mes susitikome Afrikos E, sąjungoje. su komisaru taikai ir saugumui, ponui Lamamba. Diskusija buvo labai gera, išvalgi diskusija kalbėjome apie įvairias krizinės situacijas, pavyzdžiui, Kongo demokratinėje Respublikoje, Malija ir kalbėjome apie vienančius Zimbabvės rinkimus. Aišku, negaliu e, išsakyti visų klausimų aptartų, bet naudinga tai, kad parlamento nariams aptariant politikus, politinius klausimus šiomis šalimis, tai yra naudinga. Taip pat sutarėme, kad žmogaus teisės priemonės, žmogaus teisų priemonės turi būti remiamos stipriau. Taip pat e, jis sakė, kad didžiausias iššūkis yra tai, kad Afrikos Sąjungos valstybės narės rezoliucijas ir įsipareigojimus regioninių lygmenių taikyti daug rimčiau ir imtis konkrečių žingsnių traukiant jas į savo šalių teisę, kad tai turėtų poveikį piliečių gyvenimui. Kas nebuvo programoje, mes turėjome galimybę dvi valandas padiskutuoti su Etiopijos ministru pirmininku, kuris yra taip pat Afrikos Sąjungos pirmininkas ir jis pritarė mūsų nuomonėj. Tai yra, kad Afrikos piliečiai turi gauti daugiau naudos iš visų aptartų, aptariamų programų ir po to, kai viskas yra ratifikuojama Afrikos Sąjungoje, kad jie suprasti, kad e, ta organizacija dirba jiems, ne tik konfliktinėms ir karo situacijoms, bet ir tam, kad gerėtų žmogaus teisų situacija šalyse. Na ir kai rengėmės vykti į Adisabebą, tą patį girdėjome ir per klausimus, kad didžiausias iššūkis yra būtent nutarimų įgyvendinimas nacionalių lygmenių. Taip pat mes pabrėžime būtinybę, kad Afrikos Sąjunga kaip organizacija darytų daugiau, integruodama pilietinės visuomenės organizacijas. Kai kalbėjome su kai, kuriais, kai kuriomis nevyriausybinėmis organizacijomis, akredituotomis Adisabeboje Išgirdome, kad joms kyla e, sunkumų. Aišku, jos išklausomos, tai, tačiau tai reikia daryti sistemingiau ir pilniau. Ypač kalbant apie žmogaus teisų NVO. Būtent žmogaus teisų pati prigimtis reiškia, kad negali girti, ką vyriausybė sako. Bent du trečdaliai darbo turėtų būti rekomendacijos vyriausybėms ir Afrikos sąjungai. Iš mūsų pusės mes taip pat pabrėžiame, kad būtina didinti pastangas e, dėl moterų ir vaikų situacijos e, ginkluotų konfliktų atvejais ir daugiau ir veiksmingiau dirbti, dirbant e, apsaugant e, žmogaus teisų gynėjus Afrikoje. Padrasna mus tai, kad nemažai daroma vadovaujant Europos Sąjungai tam, kad Afrikos kontinentas taptų pirmasis kontinentas visas panaikinęs mirties bausmę. Ir mes pabrėžiame jų pastangas. Ir aišku, ES tokiems žingsniams pritars. Taip pat aptarėme kovą su nebaudžiamumu kas delegacijai buvo prioritetas. Kova su nebaudžiamumu, aišku, turi vykti nacionalinių, vietinių, regioninių ir tarptautinių lygmenimis. Na ir todėl aš manau, kad tūkstančiai aukų Afrikoje nukentėjusių nuo žiaurumų ir karo nusikaltimų laukia mūsų veiksmų, kad tie, kas įsakė nusikalsti ar vykdė tos nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėm. Čia e, mes aiškiai sužinojame, kad tarptinio baudžiamojo teismo vaidmuo nėra vertinamas kaip rimtas dirbant šį darbą. Nepaisant to, kad daugelis Afrikos šalių prašė tarptautinio baudžiamojo teismo tirti jų nacionalinius bylas. Todėl būtina tęsti visą tai. Taip pat iškeliau klausimą ir tarptautinio baudžiamojo teismo klausimą su Etiopijos ministru pirmininku susitikusi ir, ir pabrėžiau toje diskusijoje, kad kas būtų, jeigu tarptautinis baudžiamasis teismas tokių klausimų nespręstų. Tuomet atsirastų nebaudžiamumas įvairiausiams karų vadams, su kuriais e, jiems tektų susidurti. Jo atsakymas buvo, kad Afrikos šalių vadovai ir jis pats, būdamas pirmininku Afrikos sąjungoje, puikiai žino, kad tai to rezultatas būtų nebaudžiamumas ir, ir jie stengiasi, kad tokie žmonės neišsisuktų nenubausti. Tačiau tai, apie ką mes kalbame mūsų komitete, tuomet, kai Afrikos žmogaus teisų teismas išplės savo įgaliojimus, tai bus tam tikra galimybė. Tačiau Adisabeboje sužinojame ir tam tikrus apribojimus, kurie taikomi teismai. Taigi, neatsakytų klausimų yra daug. Būdami, būdama Adis Abeboje, aš viešai pareiškiau apgilestavimą, kad Nigerija leido Sudano prezidentui Albaširui laisvai vykti į tarptautinę konferenciją skirtą ŽIF politikai Abučoje nepaisant e, esamo išduoto tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderio. Afrikos Sąjungoje vyko įdomi diskusija taip pat su Junktinių tautų ekonomikos komisija Afrikai ir sužinome, ką jie daro kovodami su žmogaus teisų pažeidimais, pavyzdžiui, teisė į būstą, maistą ir švietimą. ir sužinojome, kad e, jie rengia darbo grupę, kuriai pirmininkauja ponas Mbeki ir kad jie svarsto slaptą finansų per, pinigų pervedimą iš Afrikos žemynų į neapmokestinamas valstybės Europoje ar mažų mokesčių šalis Europoje. Ir ši darbo grupė nori kreiptis ir į Europos parlamentą su savo rekomendacijomis ir rezultatais. Ir iš karto grįžusi aš parašiau laišką Deve, Afko ir AFET ir e, IMKO komitetui, kad kai ponas Beki e, kreipsis į e SBO EBPO Paryžiuje, kad, kad jis galėtų atvykti ir pas mus. Ir buvo sutarta, kad Afetas ir Deve surinks klausimus ir pakvies ponam Beki ir bus patiktas jų pranešimas mums. Taigi, tai bus pratestas mūsų delegacijos darbas. Galbūt baigsiu kalbėti apie Afrikos sąjungą, o dabar apie Etijopiją sustikome su vyriausybės, parlamento, opozicinių partijų atstovais, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. Susitikome su komisaru žmogaus teisėms, su federalinių reikalų ministru, dr. Tikle Marijam. Susitikome su keliais politinės opozicijos atstovais. Taip pat sustikome su ponu Gimera, žmonių atstovų rūmų pirmininku ir federacijos mm, rūmų pirmininku. Aš nepamiršau kalėjimo, aš pirmiausia kalbu apie oficialius sustikimus. Taip pat sustikome su valstybės ministru teisingumo klausimais, ponu Kasai. Ir per tuos visus sustikimus sužinojau, pajutau, kad mūsų pa, pa, pašnekovai buvo gerai pasirengę. Kiekvienu atveju vyko gyva ir detali diskusija. Pavyzdžiui, mes kalbėjome apie nacionalinio žmogaus teisų plano patvirtinimą ir apie žmogaus teisų komisijos kūrimą ir ombudsmeno pareigybės įsteigimą. Ir visada mes kalbėjome apie mums kylantį nerimą dėl pilietinių ir politinių teisų. Ir mes jos raginame, kad tai, kad žmogaus teisų komisija būtų patvirtinta pagal Paryžiaus principus, pagal jungtinių tautų Paryžiaus principus. Tai reiškia, kad kokias rekomendacijas jie be pateiktų jos turėtų svorį tarptautiniuose forumuose. Taip pat pasveikiname Etiopijos valdžios pastangas ekonominių ir socialinių teisų srityje, ypač mm, menkinant skurdą, <clears throat> mažinant skurdą. Taip pat mes paraginame atverti e, šalies pilietinės visuomenės erdvę. Iš diskusijų buvo aišku, kad dėl ribojančių įstatymų pilietinė visuomenė yra įtraukiama, tačiau jeigu patikiamos kritinės pastabos, joms kyla problemų. Ta erdvė pilietiniai visuomenė turėtų būti suprasta kaip indėlis į bendrą šalies vystimasi. Na, o pilietinės visuomenės organizacijos turėtų galėti veikti laisvai, be jokio kišimosi, priekabėjimo ir apribojimo. Na ir sakėme, kad tokie apribojimai NVO veiklai turėtų būti panaikinti. Įvairiose susitikimuose, na, beje, pamiršau pasakyti, kad susitikome su valstybės užsienio reikalų ministru ponu Berhanigė Brekkiristos. Ir kalbėjomės apie būtinybę užtikrinti laisvą pluralistinę žiniasklaidą, kas yra ypatingai svarbu, ir kad mums nerima kelia tai, kad kai kurie transliuotojai negali transliuoti, o prieiga prie socialinės žiniasklaidos yra ribojama. Ir sakėme, kad pagal Etiopijos konstituciją žodžio laisvės formuota labai stipriai ir tai turi tikrovėje pasireikšti. Diskusijose labai dažnai situacija Etiopijoje buvo apibūdama taip, kad kaiminėse šalyse yra daug neramumų, daug teroristinės veiklos. Ir jie sakė, kad antiteroristiniai teisės aktai e, egzistuojantis Etiopijoje yra būtent priežastis dėl griežtų e, taisyklių taikomų NVO ar nepriklausomiems žurnalistams. Tačiau kaip ir kitose šalise, aš manau, tai reikia įvertinti detaliai ir aiškiai. Tačiau tai nėra pasiteisinimas, e, e, kalbant apie tokią neramę situaciją kaiminėse šalise tai naudoti kaip pasiteisinimą, taikyti represijas nepriklausomams žurnalistams. Taip pat aptarėme ir būsimus rinkimus 2015 metais. Ypač apie tai kalbėjomės su ministru pirmininku ir politinėmis partijomis. Mūs, mes sakėme, kad tai būtų proga rengiantis rinkimams pademonstruoti įsipareigojimus laikytis demokratinių principų ir nereikėtų kartoti trūkumų pasitaikiusių ankstesniuose rinkimuose. Taip pat kalbėjome apie gyventojų gražinimo programas kai kuriuose šalies dalise ir pabrėžiame tinkamos konsultacijos su gyventojais svarbą. Užtikrina, kad tokios programos nesukeltų žmogaus teisų pažeidimų. Um, we were actually encouraged, I think, that we will have a visit to... Taip pat mes apsilankėme kalyti kalėjime, ką mums leidimą davė federalinių reikalų ministerija. Ir kai ministerijoje apie tai kalbėjomės, apskritai Buvo kalbama, kad reikėtų ES paramos reformuojant e, kalėjimų ir sulaikymo centrų darbo sąlygas. Apie tai kalbėjomės ir su žmogaus teisų komisija, nes jie taip pat e, mano, kad e, gerinti jų situaciją reikia. Taigi mes sustikome su kai kuriais kaliniais, atvykome iš ryto. Kalėjimo direktorius pasakė, kad jis neturėsias laiko nei mus, mums aprodyti kalėjimo, nei pasikalbėti su kaliniais. Ir po to, kai kalbėjomės su kitomis ministerijomis pagal programą, jie buvo nustebę dėl to, kad mums apsilankyti kalėjime nepavyko. Na, šis vizitas nebuvo mūsų programoje, tačiau tam pritarė visi delegacijos nariai. Ir labai gerai, kad ministras pirmininkas turėjo mums laiko, ne šiaip mandagumo sustikimui, bet turėjo laiko ir skiria laiką padiskutuoti su mumis. Sustikimas įvyko beveik dvi, val... truko beveik dvi valandas, tai buvo labai atvira, atvira ir gyva diskusija. Nesutarėme kai kuriais klausimais ir tikiuosi, kad mums mes aiškiai patikėme savo požiūrį, dėl ko kai kuriais atvejais žmogaus teisų situaciją reikia gerinti. Ir kaip sakiau, anksčiau keliame klausimą dėl Etijopijos, taip pat dėl Afrikos Sąjungos. Taigi dabar čia steptelėsiu ir galbūt e, dabar e, Žanas Šakovas papildys mano žodžius. Dėkuoju pirmininkė. Mūsų komiteto nariai suvokia pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų mm, keblumus. Norėtume, kad ir jie prisidėtų prie e, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo, E, vietoje, kad e, tos organizacijos galėtų pačios darbuotis ir stiprinti plėtinės visuomenės vaidmenį. Kitas pastebėjimas. Mes e, susitikome su federaliniu ministru ir kalbėjome apie tam tikrą kaimo programą. Ir tas projektas numato atlaisvinti didelius žemės plotus, tai yra žemės ūkio projektas ir atrodo, kad Europos Sąjungoje mm, yra operatorių kurie prisideda prie šio projekto vykdymo. Todėl būtų labai svarbu įsiaiškinti, kaip ES atstovai prisideda prie to projekto iš naujo apgyvendinti tam tikrus kaimus. Bet tais projektais pažydžiamos žmogaus teisės. Uh, unfortunately, I just learned that Nobrom. Deja, uh, sužinojau, kad AVT atstovų nėra, kadangi šiek tiek pasivėlinome pakviesti AVT atstovus. Tad uh, turbūt. Uh, Galbūt atidėkime tos e, klausimus ir pakvieskime jų atstovus kitą savaitę kažkurio tai metu, e, kadangi pamiršau tai paminėti e, anksčiau, tai taip pat vienas žurnalistų nominuotas Sakalo premijai pradėjo bado streiką kalėjime protestuodama prieš e, kalėjimo e, valdžią, kadangi nebuvo leista, kad e, be šeimos narių jie dar kas nors aplankytų. Galbūt tai galime aptarti kitą kartą, arba galbūt jūs, ponė Miro, galėtumėte tarti žodį. Ne, tai atidėkime tada šitą klausimą. Taigi apie Etiopiją bus du kartus į darbo tvarkę trukta. Ir jei teisingai supratau, pas mus atvyko Etiopijos ambasados atstovas Teferė Melėse Desta, žodis jum trim minutėm, kadangi tokios mūsų darbo tvarkos taisyklės, galbūt esate susipažinę su mūsų ataskaita, tai e, galbūt galėtumėm ir dvišalių sutikimą su, surenkti ilgesnį, kur galėtumėm tai aptarti. Žodis ponui Desta. Thank you, Madam Chairperson, for giving us uh, this opportunity to. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę kalbėti apie žmogaus teisų padėtį Etijopijoje. Jeigu pamenate, praeitą sausį, o vėliau ir Liepą priėmėme jūs Etijopijoje, Etijopijoje organizavome jūsų vizitą, visus sustikimus su pareigūnais, kurie svarbus buvo su delegacija. Tokie vizitai labai svarbus yra, nes Europos parlamento žmogaus teisų pakomitetis tokiu būdu gauna tiesiai informaciją apie tai, kokia padėtis Etijopijoje, kokie poslinkiai, e, kalbant apie demokratiją ir žmogaus teisės, bei teisės viršinybę Etijopijoje, e, darom reikšmingą pažangą, stipriname demokratinės institucijas. Gerbiama pirmininkė, uh, kadangi turėjote galimybę e, susitikti su aukšto rango pareigūnais, įskaitant e, vyriausybės, parlamento, opozicinių partijų ir e, pilietinės visuomenės atstovus, turbūt nieko naujo dėl šių sutikimų negaliu pridurti, tačiau norėčiau aiškiai pasakyti kai ką apie tai kas mano supratimu yra nesusipratimas. Turiu galvoju jūsų Lievo 17 spaudos pranešimą, tai įtraukta į jūsų ataskaitą ir e, mes e, sutikome su jūsų prašymu apsilankyti kalite kalėjime, kad galėtumėt pasima laikomas įstatymų standartų ir tartutinių konvencijų. Ir uh, tai buvo numatyta ryte Liepos 17. Tačiau uh, Vėliau jūs pakeitėt savo prašymą, norėjote sustikti su konkrečiais e, kaliniais ir kaip tik tai todėl kalėjimo pareigūnai neleido jums tęsti jūsų vizito. Gerbiamą pirmininkė, kai leidžiame e, e, kai leidome apsilankyti kalėjime, pagrindinis mūsų tikslas buvo gauti iš jūsų rekomendacijas, kaip būtų galima pagerinti infrastruktūrą ir paslaugas. Ir šiuo požiūriu mes savo tikslo nepasiekėme, tačiau tikime, kad tai yra ilgalaikių santykių pradžia ir tai leis ir Etijopijos e, liaudžiai ir vyriaus, vyriausybei um, užtikrinti e, žmonių teisę į demokratiją ir žmogaus teisų laikymasi. Visit, which... Dėl to apsilankimo kalėjime, kuris nepavyko. Gyvenimo sąlygos ir taip pat tos oficialios priežastys buvo iš tiesų tokios, kad direktorius neturi laiko. Europos delegacija dar kartą apsilankys ir apsilankys uh, tame kalėjime, tačiau jūs atsakėte ir neįsileidote es delegacijos. Taigi dabar reikėtų numatyti kitą laiką ir surenkti tą vizitą į kalėjimą. So, uh... Taigi dabar norėčiau apibendrinti kitame posėdėje mes įtrauksime į darbo tvarkę naują į punktą, tai yra e IVT atstovo nuomonę dėl šių klausimų ir taip pat tikimės, kad e, tą ataskaitą mūsų nariai jau bus perskaitę ir mes galėsime ją patvirtinti. Taigi, niek žodžių daugiau neprašo, ačiū. So uh, we have a little. Kągi mums liko dar šiek tiek laiko ir mes galime pasikeisti nuomonėmis dėl žmogaus teisių Sirijoje. Sakykime, kad e, padarykime 15 minučių pertrauką ir postį pratesime be 26. Kaip suprantu, mes turime vertimą į arabų kalbą, bet kai kurie nariai e, nėra šioje salėje ir jie dar prie mūsų prisijungs.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

So, so uh, then I think we can start. Kągi, manau, kad mes galime ir vėl tęsti mūsų posėdį. Ir prieš pradėdami apsikeitimą nuomonėmis dėl žmogaus teisų Sirijoje, aš norėčiau padaryti vieną pareiškimą. Mano kolegos, atrodo, du kart patikrino naujienas, bet yra gerų žinių iš Irano vienas iš Sakarovo premijos laureatų pernai metais paskelbtų buvo paleistas iš kalėjimo. Tai yra gera naujiena, du šaltiniai buvo patikrinti ir mes galime tik tai pasidžiaugti ir netrukus bus padarytas bendras pareiškimas. Dabar mes turime keistis nuomonės dėl žmogaus teisų Sirijoje. Mes parengėme rezoliuciją skubos tvarka parlamente, ji buvo parengta praeitą savaitę. Ir e, tai rezoliucija dėl cheminių ginklų, jos detaliai čia nenagrinėsiu. Noriu tik pastebėti, kad labai svarbu gauti tiesioginę informaciją iš žmogaus teisų kovotojų Sirijoje. Ir jūs čia abudu jau atvykote į Briuselį ir todėl mes įtraukėme šitą klausimą į darbo tvarkę. Šeši su puse milijono Sirijos gyventojų nukentėjo nuo šito konflikto ir 4 milijonai 200 tūkstančių buvo priversti palikti savo gyvenamasias vietas. Jungtinės tautos mano, kad konflikto metu žuvo daugiau nei 100 tūkstančių Sirijos piliečių. E, rugsėjo 3 dieną Junktinių tautų e, aukštasis pabėgėlių atstovas vertina, kad pabėgėlius, Sirijos pabėgėlių skaičius viršė 2 milijonus. Kankinimų, smurto atvejų yra labai daug. Nepriklausomų jungtinių tautų tyrimo komisija Sirijoje priejo išvados, kad konflikte dalyvaujančios šalis elgėsi labai žiauriai. Ir tai sukelia piliečių mirtis ir kraustimas į Raudonojo kryžiaus atstovai taip pat nuolat um, ragino konfliktuojančias šalis laikytis tarptautinės ir humanitarinės teisės nuostatų. Taigi aš labai noriu pasveikinti e, žmogaus teisų Sirijoje kovotojus. Taip pat noriu padėkoti ir mūsų viduržėmio jūros šalių E, žmogaus teisų tinklo atstovus. Apgailestauju, kad e, e, Sirija įkalintų asmenų apsaugos komiteto atstovas negali dalyvauti mūsų posėdį. Noriu priminti, kad tos grupės atstovas, ponas Kalin Matuk, dabar laikomas dingęs be žinios. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į žmogaus teisų teisininko E, irgi dingimą po to, kai jisai buvo suimtas e, vasario mėnesį. Taigi kartu su mumis yra Mustafa Haidt, tai yra pilietinės visuomenės grupės atstovas, kur, tai grupės, kuri kovoja už nesmurtinės žmogaus teises. Davlatė yra Sirijos organizacija įsteigta 2011 metais, kuri kovoja už taikę demokratiją ir taikius e, valstybinius pokyčius. Šita organizacija skaičiuoja tūkstančius aktyvistų. Taip pat mūsų posėdėje dalyvauja Farah Vidži, tai yra uh, pilietinės visuomenės Sirijos moterų platformos atstovę, kuri kovoja už taiką politinėmis priemonėmis. Šita platforma pasisako už Sirijos moterų įtraukimą į taikos procesą politinėmis priemonėmis. Platforma e, rengia keturis svarbius projektus, tai yra viena iš pagrindinių užduočių yra taika ir demokratijos e, sklaida Sirijoje. Taigi žodį dabar suteikiu pirmiausia ponui Haidt, kuris padarys savo pranešimą. Dėkoju, pirmininkė, man dėja teks kalbėti arabų kalbą. I think um, it is um, number 10. Atrodo, kad tai yra Dešimtasis kanalas. Dešimtasis. Please, Mr. السيدات والسادة تحية طيبة أنا Dėkoju pirmininkė, aš esu Mustafa Ajedas, buvęs Sirijos patarėjas, dirbęs Human Rights Watch organizacijoje, o taip pat jungtinių tautų E, žmogaus teisų prevencijos e, programai. Visų pirmiausia, noriu Jums padėkoti, kad pakvietė mane į šį posėdį ir sutikite galimybę kreiptis į Jūs. Noriu taip pat padėkoti ir Europos viduržėmio jūros e, valstybių tinklui, kuris prisidėjo prie šio susitikimo. Taip pat noriu labai nuoširdžiai padėkoti Jums ir Jūsų valstybėms kurios tiek finansiškai, tiek moraliai remia Siriją. Tikiuosi, kad jūs ir toliau e, šiandien išreikštė tą paramą mums. Tikrai jūsų vaidmuo Sirijoje yra labai svarbus, todėl aš į jūs kreipiuosi kaip į ES atstovus, o taip pat į jūs kaip ir į ES parlamento narius. Kaip mes visi žinome, konfliktas Sirijoje e, pakrypo tikrai liūdna kryptim, kadangi buvo panaudoti cheminiai ginklai Damasko priemešiuose. Jungtinių tautų tyrimas tą patvirtino ir jisai buvo paskelbtas visiškai nesenai ir Ten tik buvo patvirtina, kad buvo naudoti cheminiai ginklai. Norint sunaikinti tuos cheminius ginklus, tai teks dar nueiti didelį kelią. Bašaras Alasadas buvo įsitikinęs, kad jam neteks atsakyti už tokį elgesį, juolab, kad um, Jisai taip pat neatsakingas už 90 tūkstančių Sirijos piliečių e, žudynės 2011 metais. Jis turi ir kitų ginklų, balistinių raketų. Ir šiandieną jis turi atsakyti už tai. Todėl šiandieną tas susitarimas e, yra e, nepakankamas, nes e, tokie turimi ginklai gali ir toliau leisti vykdyti nusikaltimus žmonijai. Jūs patys e, e, reikalavote, kad Sirijos klausimai turi būti sprendžiami turinime baudžiamajame tribunole, juolab, kad Sirija nuolat pažydžiamos žmogaus teisės. Tačiau 2013 rūpiučio 23 dieną buvo panaudotas cheminis ginklas ir tai turi jūs priversti pakeisti savo taktiką ir elgesį. Tai tarptautiniai bendruomeniai turi būti dar didesnis atsakomybės ženklas siekiant apginti Sirijos gyventojus. Turi būti atsakyta į tokius veiksmus, o politinis sprendimas Sirijoje tampa vis labiau sudėtingas. Prieš patvirtinant politinį sprendimą, klausimas kyla toks, kogi mes tikimės iš to Alasado ir kas atsitiks su tais piliečiais Sirijoje. Šiandieną dėja yra aišku, kad JAV ir Rusija mėgina dirbti iš vien, siekdami politinio sprendimo Sirijoje. Aišku, tai yra teigiamas žingsnis, tačiau mes laukime, kad ir ES kaip organizacija, o taip pat skirai ir ES valstybės prisimtų savo atsakomybę ir paprašytų atsakyti už tokius veiksmus Alasado vyriausybę. Reikia imtis ir priemonių. Būtent. E, reikia kreiptis į tarptautinį baudžiamąjį teismą, kad būtų nubaustos visos šalis už nusikaltimus žmonijai. Žinau, kad e, toks veiksmas yra tikrai sudėtingas procesas, tačiau tai neturėtų mums sutrukdyti imtis veiksmų ir eiti tą linkmę, kad byla pasiektų tartautinį teismą. Taip pat reikia imtis alternatyvių priemonių. Tai yra turime pasiremti tarptautinę teisminę kompetenciją, universalią kompetenciją. Manau, kad kai kurios šalis tokią kompetenciją turi ES. Taip pat reikia kreiptis į teismus ir e, paduoti į teismus tuos Sirijos e, piliečius, kurie taip pat turi ir Sirijos pilietybę. Reikia teisti tokius e, asmenys, kurie yra prisidėję prie konflikto ir kurie, kaip jau minėjau, turi be kitako ir ES valstybės pilietybę. Tarptautinė bendruomenė turi dėti visas pastangas, kad e, e, vyriausybė atsakytų už savo veiksmus, privalu taip pat renkti ir duomenų bazę, fiksuoti tuos žmogaus teisų pažeidimus, parengti dokumentų e, bazę. Turime siūsti ES misijas, kurios parengtų atskiras ataskaitas. Parama Sirijos opozicijai turėtų būti sąlygota, su sąlyga, kad būtų laikomas žmogaus teisių kaip yra numatyta ES gairėse skatinančiose žmogaus teisų apsaugą pasaulyje. Turime paraginti išlaisvinti mūsų bičiulius, kurie yra įkalinti, tai yra mūsų kovotojai už žmogaus teisės. Tai yra pilietinės visuomenės aktyvistai, kurie buvo įkalinti. Taip pat e, priimkime kiek įmanome daugiau e, prieglopšio prašytojų iš Sirijos į jūsų valstybės. O dabar noriu aišku padėkoti už jūsų teikiamą paramą Sirijai ir tikiuosi, kad šitos priemonės uh, bus e, svarbios ir jūs į jas atsižvelgsite. Dabar žodį suteikiu savo kolegijai Fara. Dėkoju. Yeah. <laughs> My name is Farah Hoijai. Know... Aš esu e, Farah Hoijai ir taip pat norėčiau padėkoti visiems už galimybę kalbėti, tačiau atsiprašysiu, kad turiu kalbėti arabų kalbą. السيدات والسادة مساء الخير اسمي فرح واجي منسقة عمل منتدى سو Esu Hava Vahida, esu koordinatorė kovai už taiką Sirijoje ir taip pat Libane. Noriu Jums pakalbėti apie pilietinės visuomenės problemas ir taip pat moterų problemas Sirijoje pilietinės visuomenės darbas Sirijoje yra draudžiamas. Tačiau tai nesutrukdė kovotojams e, susitelkti ir imtis e, civilinių iniciatyvų, pilietinių iniciatyvų. Buvo įkurtos per pastarosius du metus įvairios asociacijos ir tiek Sirijoje, tiek už jos ribų e, jų paskirtis, aišku, švietimas, medicinė pagalba ir kitokių sričių, veik, kitokia veikla kitose srityse. Daugelis aktyvistų dirba nelegaliai, todėl jiems labai sunku gauti paramą, nes situacija nesikeičia tiek Sirijoje, tiek e, tose šalyse, kuriuose yra Sirijos pabėgėlių nes e, yra tose valstybėse, kitose valstybėse tam tikrie pribojimai tokioms asociacijoms veikti. Taigi asociacijos negalėjo e, ne tik atveikti, bet ir remti tų e, veikėjų, kurie buvo Sirijoje. Todėl suaktyvėjo ekstremistų veikla ir buvo sustabdyta ta parama, kurią galėjo suteikti asociacijas. Dabar dėl moterų ir vaikų situacijos. Dėl karo veiksmų labiausiai nukenčia vaikai ir moteris. Taip pat e, reikia pastebėti, kad ir prieglobčio šalyse 75 procentai pabėgėlių yra moteris ir vaikai moteris yra žaginamos, prie jų priekabiaujama. Jos neturi jokių gynybos priemonių. Taip pat moteris kenčia nuo smurto šeimose. Yra privartinės ir ankstyvos vedybos matome, kad e, smurto atveju padaugėjo ir moteris kenčia nuo visų šitų e, fenomenų. Būtina remti moteris ir gerbti jų poreikius, ypač pačiuose skurdžiausiuose Sirijos gyventojų sluoksniuose. Moteris ir vaikai neturi negauna jokių e, medicinos paslaugų, ypač nėšiusius. Todėl daugelis nėščiųjų, kurios e, ypač kūdikio nelaukia ir nesitikėjo, e, susiduria su labai kebliomis situacijomis. Nes karo metu lytiniai santykiai naudojami kaip grasinimo priemonė. Todėl moteris dėl to labai nukenčia. Todėl akivaizdu, kad tūkstančiai, milijonai e, moterų sprunka, bėga iš šalies. Turime užkirsti kelią tokiems smurtavimams, e, gyventojų įsikrasmų ir bėgimų iš šalies, nes Sirija tampa ekstremizmo lopšių. Buvo atliktas tyrimas dėl moters padėties e, Sirijoje per du pastarosius metus. Buvo pastebėta ir pozityvių aspektų. Nes moterims buvo pristatyta, e, pristatytos tarptautinės konvencijos ginančios moterų teisės. Taip pat buvo įvardinti iššūkiai problemos, kad moteris negali dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose, konstitucijos rengime ir kad nėra užtikrinamas asmeninis ir atskiras moters statusas. Jūs turėtumėte pasistengti, kad Europos Sąjunga padėtų Sirijos moteriams. O tai neįmanoma, kol už tuos nusikaltimus atsakingos šalis nebus nubostos. Tai yra didelis darbas. Reikia sustiprinti moters vaidmenį, įtvirtinti jos teisės, o moters teisės ir užduotis be kita ko yra pasinaudoti feminizmo judėjimais, kurie gali būti mūsų šalyje gyvenančioms moteriams įkvėpimo šaltiniu. Turėtume parengti informacinės programas tiek tartutiniu, tiek regioniniu lygmeniu, kad moteris suvoktų, kokias turi teises ir kad moteris taip pat būtų įtrauktos į įvairias misijas, tiek ES misijas, tiek, Europos, tiek Arabų lygos e, misijas. Mes taip pat prašome jų sudaryti spaudimą, kad e, būtų paremta moterų kova už savo teises. Turiu omenyje programą dėl perinimo laiko tarpio teisingumo. Pilietinės visuomenės e, ir taip pat e, pilietinės visuomenės organizacijos atstovai turėtų užtikrinti taiką ne tik mūsų šalyje, bet ir visame regione. Tai tik tai prisidės prie kovos su ekstremistais ir ekstremistiniam grupuotėm. Kuo bus stipresnės pilietinės visuomenės organizacijos, tuo bus geriau. Taigi noriu padėkoti visiems jums ir visiems tiems, kurie remia Siriją ir mūsų kovą. Thank you. Labai ačiū. Manau, kad galime suteikti žodį parlamento nariams, o po to išorės veiksmų tarnybui pona Gomeš, ponas Vaigelis, Ana Gomeš. Dėkoju pilietinės visuomenės organizacijų iš Sirijos atstovams atvykusiems e, paliudyti mums ir padalyvauti mūsų diskusijoje. Turbūt visi mes susidurime su baisiomis dilemomis dėl Sirijos. Žinoma, cheminių ginklų panaudojimas, kaip sakėte, yra labai pavojingas posūkio taškas procese. Šiame procese Net iki tol žuvo tūkstančiai žmonių, o tarptautinė bendruomenė blokavo būtent e, Rusija saugumo taryboje e, blokavo šios problemos sprendimą. Manau, kad e, išpolius cheminiais ginklais buvo posūkių taškas daugelių prasmių, nes iš tikrųjų tai buvo provokacija iš Asado režimo pusės. Kažkas šiandien kitoje diskusijoje, kurioje dalyvavau, pabrėžė, kad e, išpolis 21 rūpiučio įvyko būtent praėjus metams po to, kai pre prezidentas Obama kalbėjo apie griežtas pozicijas dėl Sirijos. Aš daug nekalbėsiu apie patį konfliktą ir ką tai reiškia įvairis lygmenimis, pasistengsiu sustelkti ties žmogaus teisėmis. Manau, kad svarbus esminis klausimas yra tai, ko mes nepaminėjome rezoliuciją, kurią patvirtiname praėjusią savaitę dėl Sirijos. Tai yra kreipimasis į tarptautinį baudžiamį tribunolą. Man atrodo, kad už visus nusikaltimus tiek dėl cheminių ginklų, karo nusikaltimų, nusikaltimų prie žmoniją, visos šalis yra atsakingos už e, nusikaltimus turi būti pateiktos e, tarptautiniam baudžiamajam tribunolui ir e, tam reikia saugumo tarybos e, mandatų ir reikia jūsų darbo. Ir būtų labai nepatogu, jeigu kas nors blokuotų tokią saugumo tarybos iniciatyvą suteikti tokią kompetenciją tarptautiniam baudžiamajam tribunolui. šalis, kurios turi jurisdikciją, jeigu jos uh, turi jų savo teritorijoje asmenų atsakingų už tokius nusikaltimus, taigi taip pat turi imtis veiksmų. Žinoma, moterų klausimas yra svarbiausias. Ne dėl to, kad Sirijoje, kaip e, ir kitur daug, kur moteris yra gyventojų dauguma, bet dėl to, kad jos nukenčia kur kas daugiau negu bet kas jos kenčia ne tik ne dėl savo skausmo, bet ir savo vyrų, savo vaikų, žuvusių, sužeistųjų skausmą. Nepaisant e, smurto prieš jas, žaginimo ir panašiai. <clears throat> Tai, kad jos taptų matomos ir galėtų garsiau kalbėtų, kalbėti, yra labai svarbu. Ne tik Sirijoje. Bet ir Sirijoje turime labai uh, aktyvių moterų. Aišku, visos grupės dalyvaujančios konflikte, pasinaudodamas tartunės bendrijos neveikimu, nepaisant kalbų apie humanitarinius koridorius ir taip toliau, neskraidimo zonos ir panašiai. E, pradėjo veikti ir tai suteikia galimybių teroristiniams grupuotėms, Al-Qaedai ir kitoms, kurios kurios pasinaudodamos tuo populiariu sukilimu tam, kad e, vykdytų baisius karo nusikaltimus, nusikaltimus prie žmoniją ir pažinėti žmogaus teisės šios grupuotės iš tikrųjų turi savo darbo atvarkę, kuri yra nukreipta prieš moterų teisės, prieš žmogaus teisės. Tai yra labai svarbus elementas, kuris rodo, kad tų tie žmonės negali apsimesti, kad jie kalba visų Sirijos žmonių vardu. Man taip pat svarbu yra pasipriešinti naratyvui, kuris vis labiau pasireiškia Europoje. Pavyzdžiui, Australijoje išrinktas ministras pirmininkas pasakė, kad karas Sirijoje yra blogiukų prieš blogiukus karas. Tai netiesa. Gali būti blogiukų abiejose pusėse, tačiau yra ir žmonių, kurie drąsiai sukilo prieš priespaudą, Asado režimo priespaudą. Negalime e, palaikyti tokio naratyvo. Ir dėl to labai svarbu, kad pareikalautume iš opozicijos aukštų standartų gerbent mažumų teisės, nes Sirija yra įvairovės pluralizmo šalis ir negalime sutikti, kad kas nors, kas e, teigia, kad yra opozicijos narys ir nori demokratinės ateities Sirijoje, pateisintų brutalius veiksmus, pavyzdžiui, tokius kaip prieš Malulos bendruomenę. Ačiū. Thank you, now, Mr. Ačiū, toliau panas Vagelis. Well, Mano kolegė Gomeš pakalbėjo beveik apie visą įmanomų klausimų spektrą, ką būtų galima šiandien aptarti. Tačiau aš norėčiau pirmiausia padėkoti abiems prelegentams už tai, kad esate tokie, kokie esate, kad atnešate mums vilties žinę ir kad kalbate apie labai konkrečius dalykus. Vienas, e, tarkime, moterų teisės, moterų apsauga ir ką mes galime padaryti, kad padėtume moteriams šioje baisėje situacijoje. Ir aš atidžiau klausiausi to, ką pasakė ponas Haidas. Ir turiu pasakyti, kad sveikinu jūs pateikus šį vertinamą dėl to, kokie turėtų, galėtų būti tolesni įvykiai Sirijoje. Jūs nežiūrite skeptiškai į taikų politinį sprendimą, nors, nors ir sunku patikėti, kad toks pirmasis žingsnis, tai Rusijos ir Amerikos susitarimas, pakeis situaciją Sirijoje turbūt į tokią patį, kaip ir buvo anksčiau, vykstant visiems žiaurumams, e, kuriuos atneša pilietinis karas, e, esant daugybei interesų iš išorės, e, kariškių, blogiukų iš išorės žmonėms, žmonių, kurie turi savo interesų, tačiau jūs turite savo darbo tvarkę, kurie yra ir mūsų darbo tvarkė, ir aš norėčiau, kad jūs iš čia išvyktumėte turėdami mūsų pozityvų signalą, kad mes jaučiame atsakomybę padėti, padėti jums kaip aktyviai, aktyviai politinio taikos sprendimo daliai Sirijoje, nes jūs esate žmonės, kurie gyvena ten, o joks politinis sprendimas negali nustumti į šoną pačių siriečių. Turbūt užtruks šiek tiek laiko, kol Sirijos demokratai galės perimti viską į savo rankas. Manau, kad jūs pasakėte svarbų dalyką, taip pat ir e, tarptautinio baudžiamojo tribunolo sutinku su kolege. Aš turiu savo patirties, kai vyko karas buvusioje Jugoslavoje, kai pradėjome uh, pasitelkti tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, žaidimo taisyklės pasikeitė. Ir, kaip jau jūs sakėte, svarbu ne tik grasinti Asadui ir režimui, bet kam, kas įvykdo nusikaltimą, bet kam, kas veikia prieš žmogaus teisų principus. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus ir ačiū už jūsų tiesų žvilgsnį į ateitį. Ačiū. Mr. Weigel, now Mr. Chip. Ačiū, pana Vegeliai, dabar panas Čiap kalbėtų. Ačiū, pirmininkė. Ar girdite mane? Klausia kalbantysis. Turėjau galimybę lankytis Sirijoje 8 pabaigoj. Mačiau šios nuostabios šalies dalį. Mane Ypač e, nustebino tai, kad darniai um, gyvena e, skirtingų tikybų žmonės, musulmonai ir krikščionės lankiausi didžiojoje mečetėje, kurioje yra Jono Krikštitojo e, kapas. Tai yra musulmonų šventovė ir uh, Vienas minaretų netgi yra pavadintas Jėzaus Kristaus vardu. O šalia buvo e, miesto dalis, e, kur skirtingos, e, skirtingo tikėjo, tikėjimo žmonės gyveno bendrai. Mm, stebėjau reportažus apie Malulą. Ir ten nebuvo nieko apie Sirijos opoziciją, kadangi pastakdamas vaizduotę galėjau tik tai įsivaizduoti, kas atsitiktų su um, švento um, Bacho uh, vienuolyno ar su kitom šventovėm, kur um, mokoma yra ramėjų kalbos, o, o tai o, uh, tik tais yra simbolis didžios praeities. Daugybė žmonių turėjo bėgti iš savo giminamųjų vietų, tokie yra statistikos duomenės Sirijos e, viduj 4,2 milijono žmonių turėjo išsikelti iš savo namų, o 100 tūkstančių žmonių, jų niekada nebebus gyvųjų tarpe, daugybė pabėgėlio, tai didžiuliai praradimai, sunku net įsivaizduoti ir šiandien ir BBC ir, BBC e, ir kitos e, agentūros e, praneša, kad Egipte, Egipto pabėgėliai dėja yra kalinami Žinoma, tai e, naujienos iš skirtingų spaudos agentūrų. E, Kita vertus, aš e, manau, turime informacijos patvirtinančios, kad ir Amerikoje, ir Europoje viešoji nuomonė yra prieš karinę intervenciją Sirijoje, nes žmonės supranta, kad uh, Mūsų patirtis e, Irake ir Afganistane rodo, kad e, karinė intervencija ne visuomet geriausias sprendimas. Kaip kolegos minėjo, suprantame, kad e, brutalus cheminio ginklo panaudojimas buvo pilietinio karo Sirijoje lūžio taškas. Ir sunku įsivaizduoti, kas bus toliau. Tačiau cheminio ginklo panaudojimas prieš savo žmonės, tai ką vykdė Asadas, atrodo yra lūžio taškas. Ir mes vis dėlto galime sustabdyti tai, kad nebebūtų toliau žudomi Sirijos gyventojai. Aš turiu vilties, bet remintis to, ką jūs sakote, ta viltis yra labai sapna. Ar galima po, politiniam priemonėm išspręsti konfliktą, padedant tarptautiniam institucijam, aš nežinau, bet ką jūs sakėte, tai kaip buvo apibūdinti vairūs. Uh, veiksmai, e, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų darbas, tų organizacijų, kurios veikia ne Sirijos e, teritorijoje, tai rodo, kad yra suvokimas, kad reikia veikti ne tik tai Sirijoje, bet ir už jos ribų. Reikia imtis veiksmų, kad būtų galima padėti mot, moteriam ir vaikam. Ir tas poreikio suvokimas tik tai stiprėja ir mano šalyje, Lenkijoje, pastarosiam pastarasis porą savaičių, kiekvieną savaitę katalikų bažnyčiose meldžiamasi už tai, kas Sirijoje. Meldžiamasi visur ir didmešiuose, ir, ir kaimuose, ir tai rodo, uh, intelektinę vienybę su Sirija, stengiantis paremti tuos, kurie kenčia nuo karo. Tačiau kol kas e, savo rankose neturime jokių įrankių, žinoma, rezoliucijos svarbios. Tai, tai yra politinio spaudimo priemonės. Tačiau aš suprantu, kas ir gali pasakyti, žiūrėkit, to nieko nepasiekėte, patvirtinate rezoliuciją, o kas toliau. Tačiau manau, Tęsime kovą už sirų laisvę. Ir manau labai gerai, kad ketvirtadienį Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją. Manau, kad e, Sirijos atveju tai labai svarbu, tai mūsų moralinė pareiga. Ačiū ponui Gžibui. Norėčiau grįžti prie kai kurių užsakytų klausimų ir galbūt tai galėčiau susijęti su klausimu EVT, ponui Golubėvskijui. Pavyzdžiui, Pane Vyčia sakė, jog reikia Europos paramos, kad daugiau moterų būtų integruota į e, Brahimį ir Arabų lygos misijas, ar Europos Sąjunga čia įmėsi tolesnių veiksmų ir toliau. Tai netiesioginis ne klausimas, bet vis dėlto e, ponas Haidas minėjo. Tai uh, kai kalbėjo apie universales jurisdikcijas, kad yra e, ten žmonių atsakingų už karo nusikaltimus e, Sirijoje, jie gali netgi būti ES kažkurio šalies pilietybės. Galbūt galėtumėt pasakyti, iš kokių šalių yra, nes aš tai než, nežinau, Europos parlamente kol kas kalbėjome tik tai apie tai, kad ES turėtų daryti e, spaudimą Junktinių tautų saugumo tarybai, kad e, byla būtų perduota tarptautiniam būdžiamajam e, teismui. Viena valstybė narė pasipriešino, tad ES nesėmė griežtų veiksmų, bet dėl universalios jurisdikcijos nesu nieko girdėjusi, gal galėtume daugiau apie tai mums pateikti informacijos, o dėl prieklopšio tai galbūt būtų galima paraginti valstybės narės pasiekti Švedijos pavyzdžių. Nes, tarkim, Švedijoje pabėgėliai iš Sirijos e, gauna leidimus likti nuolatos, jų giminaičiai gali atvykti. Ir, kaip suprantu, Švedijos politika yra tokia, kad e, Švedija priims tos žmonės. Ir e, kol kas iš tiesų labai gaila, kad labai nedaug valstybių narių tai daro. Ir e, tikiuosi, kad ir kitose valstybėse narėse bus visiškai prisimta humanitarinė atsakomybė. Ir dabar galbūt uh, Ponas Golubėskis galėtų mums pas, pasakyti, ką daro Sirijos moterų platforma taikai. Aš galbūt galėtumėt pateikti informacijos apie pabėgėlių stovyklas, galbūt galėtumėt pateikti informacijos apie moterų apie prievartinį ištekinimą ir <clears throat> ką dėl to daro ES. Madam Chair, Pirmininkė, gerbėmi svečiai, gerbėmi parlamento nariai, man malonu dalyvauti šiame sustikime. Pasistengsiu kalbėti trumpai ir pakalbėsiu apie konkrečius klausimus, kiek man užteks kompetencijos ir žinių. Tai konkretesni elementai dėl finansavimo ir konkrečių projektų, tai dėl jų galėtų geriau atsakyti mūsų vystimos agentūros, bet pabandysiu atsakyti bent iš principo. Konkrečių klausimų dėl to, ką ES gali padaryti dėl moterų atstovavimo ar universalios jurisdikcijos panaudojimo. Tai kalbant e, dėl paramos jungtinėms tautoms, tai mes dirbame e, ypatingo įgaliotinio Brahimi prašymu ir kai padedame jungtinėms tautoms, mes laikomės įprastinių procedūrų, kurios jokių būdų diskriminuoja moterų dėl mūsų teikiamų patarimų ar pasiūlymų teikimo ir bet kokia parama, kurią teikiame agentūrų, su kuriomis dirbame prašymų, tai visada atsižvelgiame į tai, kad būtų tinkamai atstovaujamos moteris ir tose e, grupėse, kurias siunčiame, e, kurie dirba su mūsų partneriais. Jeigu yra konkretus e, klausimas dėl Brahimė Mištijos, tai reikėtų kalbėti su konkrečiomis agentūromis. Dėl nusikaltelių, kuriems, kurie galėtų turėti ES valstybės pilietybę, tai būtų valstybių narių klausimas. Žinoma, kaip ES mes turime sankcijų režimą, kuris iš principo gali įtraukti į sąrašą asmenis e, vykdžiusius nusikaltimus. Jie netgi neturi būti ES piliečiai ir galime juos e, sulaikyti ES. Na, o galima jos būtų išsiųsti iš ES, o patraukti e, į teismą turbūt negalėtume, bent jau ne Europos išorės veiksmų tarnybą. Žinau, kad e, valstybėms narėms rūpi tokie klausimai. Konkrečių klausimų dėl paramos programų. Konkreti platforma, kurią jūs paminėjote, man nėra žinoma, tačiau nepaisant to mes išleidžiame daug lėšų iš vystimosi fondo, ne tik iš humanitarinio fondo, bet ir vystimosi fondui, fondo projektams būtent e, stovyklose. Ir iš jungtinių tautų partnerių žinome apie tokių baisių atvejų pasitaikymą apie privartinius ištekinimus ar e, privartavimą. Jeigu neklystu, beveik kiekvienoje, kiekvienose užsienio reikalų tarybos išvadose dėl Sirijos yra skirta bent viena pastraipa e, žmogaus teisų klausimams. Ir labai tikėtina, kad e, tarybos išvados bus parengtos ir e, spalio 31 dieną ir esu įstikinęs, kad tose išvadose bus labai griežtai kalbama apie konkrečius, kai kurios konkrečius klausimus. Taip pat minėjote pabėgėlių klausimą, jeigu neklystu. Valstybės narės pradėjo kelti šį klausimą gana garsiai pastaruoju metu. Vidaus reikalų generalinis direktoratas su mumis labai e, artimai bendradarbiauja ir mes stebime situaciją. E, į Europą jau atvyko pabėgėlių srautai ir manau, kad yra tam tikros diskusijos, kaip gali padėti ES valstybėms narėms, kad būtų galima ne e, sustabdyti tą srautą, bet padėti pabėgėliams. Tačiau tai būtų daroma valstybių narių prašymų, tačiau mes su jomis palaikome ryšį. Dar iš mūsų pusės norėčiau pridėti, ką mes darome praktiškai prisidedami prie žmogaus teisų situacijos sprendimo. Na, pinigai, ko gero, yra vienintelė priemonė be išvadų ir vairių pareiškimų, kurių esame padarę daugybę. Tai yra padariusi e, vyriausiai galiotinė ir e, tarybos išvadų. Tačiau finansiškai mes remiame e, skirdami 5-6 milijonus euro įvairioms priemonėms susijusiams su žmogaus teisų klausimais. mes remiame konfidencialias kritinės priemonės, kurios teikiamas žmogaus teisų gynėjams per priemonę, e, kurią patvirtina ir parlamentas, tai yra e, priemonė demokratija ir žmogaus teisės. Tai yra 3 milijonai. Tai yra konfidencialios, konfidencialios priemonės, tačiau jos remia organizacijos, kurios viek, dirba Sirijoje e, padėdama žmonėms. Ir Man atrodo, kad jūs lankėtės pas mus e, vakar ir žinote, kad mes e, remiame jūsų veiklą ir turime būdų tai daryti. Taip pat mes e, remiame ir tai, ką minėjo panas Haidas. Tai yra atskaitomybės institucijas, kurios renka dokumentus su vietos žmonėmis, dokumentuoja tuos žiaurumus iš abiejų pusių bet aišku, daugiausia iš Asado pusės. E, remiame Sirijos komisiją teisingumui ir atskaitomybei, e, teikdami nemažą materialinę paramą. Ir manžau, manau, kad e, apie milijonas yra skirtas nepriklausomam tyrimų, nepriklausomai tyrimų komisijai. Taigi, rezumuojant, žmogaus teisų klausimai yra svarbiausi mums ir vyriausiai įgaliotinė turbūt nenuvilia nieko labai aiškiai pasisakydama šiais klausimais. Mes taip pat bandome neatsilikti ir materialinės pagalbos prasme. O dėl konkrečių problemų, kurias minėjote, aš jas, aišku, E, turėsiu galvoje ir pažiūrėsime, ar galima e, detaliau jos traukti, formuluojant tarybos išvadas. Taigi, labai ačiū, kad e, skiriate man laiko pasisakyti. Labai ačiū. Man atrodo, kad buvo įdomu iškirsti ir mūsų svečiams. Ponas uh, Leonormont. Paprastai e, mūsų, šiaip mūsų posėdis turėjo baigtis ir vertimą mes turime gal tik tai penkioms minutėms. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, kolega pasakė beveik viską, tačiau noriu priminti, kad mes prieš tris metus pradėjome vystomą į bendradavimą su Sirija. Nepaisant to, turime didžiulį pagalbos paketą Sirijai ir pabėgėliams. Noriu priminti, kad nuo 13 metų birželio skirtas papildomas paramos paketas e, humanitariniams reikalams. Kalbame apie 235 milijonus, milijonų eurų. Tai yra daug įvairių veiklų pagal tarptautinę teisę. Neseniai papildomą, papildomą paketą žmogaus teisėms. Ir čia e, skirtos papildomos priemonės ir mes padvigame e, skirtas lėšas pagal žmogaus teisų priemonę. Taip pat panaudojame iš pilietinės visuomenės e, priemonės. Taigi turime išteklių plėtoti daugiau projektų. Kaip buvo sakyta, dauguma projektų yra apriboti, negalime skelbti organizacijų, kurios gauna mūsų paramą. Tačiau galiu pasakyti, kad kai kurios organizacijos remia žmogaus teisų gynėjus, dok, dokumentacijos rinkimas, informacijos rinkimas. Yra labai svarbių asmenų, kurie palengvina informacijos srautus. E, Tuos žmonės, kurie gali pateikti informaciją tai apie visus žiūrimus. Ir aišku, remiame tarptautinės organizacijas, kurių mes kurios nebuvo paminėtos čia. Ir dar vienas dalykas, dar parengsime dar vieną žmogaus teisų paketą. Norėčiau pasakyti du dalykus. E, mes stengsime tiesiogiai e, šiais klausimais e, dirbti. Tai yra žmogaus teisų gynėjų ir moterų apsauga yra svarbiausi klausimai. Ir norėčiau iškelti operacinę problemą. Mes e, pritarėme sankcijoms prieš e, e, vyriausybę, ir, tačiau bet kas atvykstantis į Sirijos atrodo yra blogiukas. Todėl ir žmogaus teisų gynėjai turi problemų atsidarydami banko sąskaitą ar gaudami vizą. Todėl mes norėtume, kad parlamento nariai savo šalyse remtų mūsų pastangas Tačiau svarbu paminėti e, valstybės narėms ir, ir bankams, kad ne visi siriečiai turi būti blokuojami. Susidurime su šią problemą kasdieną. Žinau, kad mūsų svečiai e, susiduria su šiomis problemomis. Taigi norėjau taip išsakyti ir ačiū Europos parlamentui. Ačiū, dabar trumpai suteiksiu žodį abiems svečiams rezimuoti šią diskusiją. Prašom, pradėkime, pradėkime nuo jūsų. Again, uh, thank you very much for the comments. Uh... Dėkoju už komentarus ir už jūsų kantrybę, kad pasilikote. Aš norėčiau trumpai apibendrinti ir pastebėti du dalykus. Kaip jau sakėte anksčiau, mums ir visiems labai svarbu e, suprasti, kokias mes atlikome klaidas, arba ar mes Sirijos atstovai, ar tarptautinė bendruomenė. Ir dabar svarbu stiprinti mūsų satinkius. Suprantu, kad daug darbo jau yra padaryta, bet labai svarbu e, išryškinti problemas, rasti būdų, kaip e, remti pilietinę visuomenę. Nes tai yra vienas iš paskutinių dalykų, ką mes galime padaryti, apsaugoti pilietinį visuomenę ponas Haidė. Aš irgi labai trumpai pakalbėsiu dėl jūsų klausimų, tai kaip suprantu laiko aš neturiu jos atsakyti. Aš noriu aptarti atskaitomumo ir pilinės visuomenės klausimus. E, jeigu situacijos nespręsime ir paliksime viską įspręsti ekstremizmui, tai bus didelė, labai didelė klaida. Yra ne tik politinis sprendimas, bet ir sprendimas, kuris priimamas vietoje, tai yra karo veiksmais. Todėl dabar yra padaroma klaida tarptautinėje plotmėje, nes būtina imtis revoliucinių sprendimų, imtis humanitarinių veiksmų, e, užmėgsti kontaktus su pilietinė visuomenė, mėgdyti švietimo ar kitus e, projektus, nes e, tikiuosi, jog tiek ES atvers ir kitus kanalus, tiek finansinę paramą, tiek ir kitas priemonės. Aš noriu padėkoti, suprantu, kad jūs jau, e, jau daug darote, tačiau norime, kad jūs darytumėte dar daugiau, kad e, apsaugotite iš tikrųjų pilietinę visuomenę. Ačiū abiems mūsų pašnekovams, ačiū už atliekamą darbą. Aš galiu tik pažadėti, kad mes, parlamentas, kiek galime, tiek e, dirbsime parengsime rekomendacijas ir atidžiai stebėsime situaciją Sirijoje. Postas baigtas.